Proszę Państwa. Ponios ir ponai. Kviečiu visus susėsti. Vakar mes nusprendėme darbą šiandien pradėti laiku punktualiai Witam serdecznie pana komisarza. Ir pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisijos narį. Sveiki atvykę. Sveiki atvykę ir visi komiteto nariai, sveiki atvykę ir svečiai. Šiandieną pas mus lankosi ponios Schneier iš Niderlandų atvykę, atvykusi lankytojų grupė. Sveiki atvykę. atvykę Jūs tikrai atvykote įdomių momentų, kadangi išklausysite komisijos nario pristatymo. Jis pristatys žalinimo architektūrą ir bendrosios žemės ūkio politikos strateginį planą. Tai yra labai plato, plačios apriepties klausimas. Bus kalbama ir apie antrojo ramščio elementus, kurie yra privalomi ekologinės programos bus pristatomos, kaip išvengti dvigubo finansavimo ir panašus klausimai. Mūsų šis susitikimas vyksta ir komisijos nario, pono Hogano iniciatyva, taigi labai mums malonu jūs čia šiandien priimti ir išklausyti jūsų pamastymų. Čia parlamente, agri komitete. Ir tikrai labai malonu, kad pas mus šiandien lankosi daug lankytojų. Taigi dar kartą sveikinu visus atvykusius ir dabar žodis komisijos nariui. Praš, prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Dėkoju už galimybę kreiptis į šį komitetą dar sik. Kai vyksta darbas, pasiekta pažangos, kalbant apie pasiūlymą dėl žų politikos po 20 metų. Ypač kalbant apie ateities žūp politiką, ką ji nuveiks klimato kaitos ir aplinkosaugos prasme, tai yra labai svarbi tema. Be jokios abejonės, praeitą savaitę nemažai žmonių Europoje, Bruselėje, Europinės institucijose išgirdo, kad 12 tūkstančių studentų pražygiavo palei mūsų pastatus, reikalaudami daugiau veiksmų klimato kaitos ir aplinkosaugos rytyje. Tai buvo toks naujas įspėjimas apie tvarų, netvarų, tvarę netvarę maisto gamybą ir neseniai mokslininkų buvo paskelbta publikacija apie tai ir taip farming, the new smoking buvo taip pavadintas tas straipsnis, taigi buvo patvirtinta tai, kas ir taip jau yra žinoma. Visuomenė tikisi daugiau pažangos, siekiant daugiau tvarumo žemės ūkija, įskaitant ir aplinkosauginį aplinkos aspektą. Visi rodo, kad būtent to nori mūsų žmonės ir mes tikimės, kad žūp politika leis pasiekti to tikslo. Taip pat turime nepamiršti ir biudžeto konteksto. Daugiametė finansinė programa, diskusijos dėl jos eina į priekį, tačiau galiu patikinti, kad nepasiekia tvarumo, kils rimtų problemų apginant žemės ūkio biudžetą. Taigi aš manau, kad Europos komisijos pasiūlymas pakeis situaciją dėl to, kad bus užtikrinti geresni veiklos rezultatai klimato kaitos, aplinkosaugos ir tvarumo darbo atvarkėje. Mano tarnybos parengė naują dokumentą, kuris padės jums, jis yra šiandieną jums išdalintas, išsiaiškinti daugelį dalykų, kurie yra klausiami ir taip pat yra pasiūlyti pakeitimai. Taip pat kalbam apie tai, kaip ateities žemės ūkio politika galėtų sukurti privalumus ir užtikrinti supaprastinimą pateikiamą detalesnės medžiagos, kuri jau ir taip buvo paskelbta, dokumentas buvo išdalintas ir aš šiandieną Nesigilinsiu detalės, bet pabrėšiu kelis dalykus. Pradžioje labai trumpai norėčiau priminti iššūkius, su kuriais susidurėme. Iššūkius susijusius su klimato kaita, švelninimu ir prisitaikymu, vanduo, kokybė, kiekybė, oras, dirbožėmis ir biologinė įvairovė bei kraštovaizdis. Taip pat labai svarbu nepamiršti, kad yra didžiulis iššūkis ir kalbant apie bendrąjį mūsų tikslą užtikrinti maisto saugumą ES žmonėms ir mūsų ūkininkų galimybė užsidirbti ateityje. Taigi, kalbant apie gamtos išteklių įkvojimą, dirbožėmio kokybės gerinimą, biologinės įvairovės didinimą, prisitaikymą prie klimato kaitos, tai nėra vien tik tai aplinkosaugos klausimai. Jie tiesiogiai aktualūs žemės ūkiui ir jo sugebėjimui užtikrinti maisto gamybos potencialą ES ateityje. Taigi šioje skaidrėje matote apibendrintą versiją tų trijų konkrečių tikslų, kuriuos siūlo komisija. Aišku, yra, vyksta diskusijas dėl detalių, dėl formuluočių, bet manau sutiksite, kad tie principai ir pasirinkta kryptis yra teisinga. Ateitie apžų politika turi spręsti klimato kaitos, biologinės įvairovės, gamtinių išteklių klausimus, užtikrinti gyvybingumą mūsų ūkiams. Jei nu, nebus gyvybingų ūkių, nebus gyvybingų ūkininkų. Sutinkame dėl centrinių pagrindinių dalykų, bet ar pasiekime pažangos? Visuomenė reikalauja pasiekti daugiau rezultatų siekiančių tikslų. Šioje skaidrėje matote labai paprastą vaizdą, kaip žų politiką pasieksime šio tikslo ir pagerinsime veiklos rezultatus, rezultatus klimato kaitos ir aplinkosaugos rytyje. Šis grafikas rodo, kad reikia gerinti ne tik rezultatų siekimo modelį, bet taip pat sėti tai su aplinkosaugos teisės aktais, kurie jau yra priimti, kaip pagerinti pavienės priemonės žūp e, įrankių dėžutėje. Taip pat reikia daugiau žinių, skaitmeninimo, inovacijų. Kalbant apie požiūrį pagrįstą rezultatu ir naują gyventinimo modelį, aišku, tai yra ta tema, kuriai reiktų skirti atskiras diskusijas. Be šiandienos diskusijų tikslas yra pabrėžti, kad labai svarbu, kad pagal naują modelį valstybės narės pritaikys tą bendrąją strategiją, į kurią eina abu ramšiai. Ir tai yra skir Tai skiriasi nuo dabartinės situacijos ir taip pat bus atliekama privalumų, trūkumų, grėsmių ir naudos analizė, pasitelkus geriausius turimus įrodymus. Akivaizdu, kad ta siūloma sistema sieks tokių tikslų, kurių galima pasiekti praktikoje. Daug tų tikslų mes ir taip naudojame, naudojame rodiklius, kurių vertė bus iš esmės nustatoma remiantis tuo, ką daro valstybės narės per bžų politiką, o ne remiantis tik tai išorės faktoriais. Taigi norėčiau pabrėžti, kad mes tikimės atsakingų, ambicingų tikslų, kuriuos užsibrieš valstybės narės, nes tai bus jų atsakomybė, bet aišku, komisija vertins tai, ką siūlo valstybės narės. Bet iš esmės žmonės prašo daugiau lankstumo ūkininkams, kad jie galėtų geriau dirbti ir diskusijos dėl omnibus reglamento yra vienas iš tų žingsnių ir aišku, reikia siekti gero kompromiso ir aš manau, kad jeigu norime lankstumo daugiau suteikti ūkininkams, tai tai būtent ir susiję su siekimu užtikrinti daugiau subsidiarumo. Pagal komisijos pasiūlymą žuvų politika siejama su aplinkosaugos ir klimato kaitos politika, tas ryšys aiškesnis. Tokiu būdu užtikrinsime politikos darnumą, efektyvumą ir, kaip sakiau pradžioje, užtikrinsime, kad ūk, ūk, žemės ūkis turėtų ateitį. Procesas labai paprastas. Kai valstybė narė parengia savo strateginį planą, tuomet atsižvelgiama į tą analizę, kuri jau atlikta pagal atitinkamus teisės aktus, tokius kaip mm, vandens pamatų, e, pagrindų direktyva, nitratų direktyva, o tada žūp plane labai aiškiai būtų išdėstytas tas žūp politikos indėlis siekiantų tikslų pagal mano minėtus teisės aktus. Taigi toks bus taikomas labiau integruotas požiūris. Norėčiau dabar pakalbėti apie sąlygas. Aišku, apie tai kalbama labai daug ir aš suprantu, kad komisijos pasiūlymai kai, kai kurių yra vertinami kaip žingsnis per toli, kai kurie mano, kad žengėme per lietai ir nepakankamai. Taigi aš manau, turime čia surasti pusiausvyrą. Sąlygos daugeliu prasmių bus pagrindas vertinant tai, ko žų pasieks aplinkosaugos klimato kaitos rytyje. Tai bus esminė tokia gairė E, vertinant tai, ką apžų padarė aplinkosaugos prasme. Bet sistema turi būti racionali ir įgyvendintina. Ir aš manau, kad pasiūlyme užtikrinama pusiausvėra, pavyzdžiui, kalbant apie durpynus ir pelkes. Tai yra CO2 sugeriantys elementai. Mes turime pagrindų, vandens pagrindų direktyvą ir tva, tvarų, tvaraus pesticidų naudojimo direktyvą. Tai galima irgi įtraukti į sąlygas. Toliau standartai dėl e, maisnių medžiagų naudojimo žemės ūkyje. Čia irgi turime nepamiršti skaitmenimo ir bazinių technologijų naudojimo tam, kad maisnių medžiagų naudojimas būtų e, kur kas tvaresnis ir racionalesnis. Tas pats pasakyti nėra apie tas rytis, kur bandome pritaikyti dabartinės kompleksinio susijimo priemonės. E, Pavyzdžiui, siūlymas nuo kultūrų diversifikavimo, kas buvo labai svarbus klausimas Junktinėje karalystėje, pereiti prie sėjomainos, kuri būtų racionalesnė ir tai įtraukti į sąlygas ir tai atitinka, e, atitinkamas e, rekomendacijas. Taip pat valstybės narės turėtų pakankamai lankstumo tam, kad galėtų įgyvendinti sąlygų standartus. Tokiu būdu, kad tai būtų naudingiau ūkininkams atsižvelgiant į jų situacijas. Jeigu būtų numatytos labai detalios, primetančios tokios žalinimo taisyklės su aiškiais e, elementais, tada būtų sudėtinga, nes valstybės narės turi viską įgyvendinti remiantis esamą situaciją. Ir pagal BŽUP e, dabartinį planą jos galės daugiau įtraukti ūkininkus ir mobilizuoti visą ūkininkų bendruomenę, kad būtų atremiami iššūkiai. Komisija įvertins visus tuos planus, sistema leis užtikrinti daugiau skaidrumo ir bus galima palyginti valstybių narių situacijas, tada bus sukūriamos vienodos sąlygos visiems. Ir aš tikrai manau, kad tas pasiūlymas dėl sąlygų yra proporcingas ir subalansuotas siekiant bendrų mūsų tikslų kalbant apie komisijos pasiūlymus, čia yra įvairūs žūp elementai, kurie sukurs tą pagrindą sąlygoms nustatyti. Ir aišku, tai yra ir ekoschemos. Ekoschemos yra labai svarbi priemonė įrankių dėžutėje aplinkosaugos prasme. Tai yra susijęs su mokėjimais pagal žalinimo priemonės, pagal antrąjį ramstį, bet čia nėra tas pats. Ir paaiškinamajame dokumente, kuris jums pateiktas, yra išdėstinomi skirtumai, bet aš norėčiau tris dalykus akcentuoti. Pirmiausia, tai finansuojama visiškai iš pirmojo ramščio biudžeto, tai reiškia nereikalingas visiškai joks kofinansavimas iš valstybių narių. Toliau antras dalykas, tos schemos bus metinės, metiniai įsipareigojimai. Tokiu būdu bus galima paremti tuos ūkininkus, kurie nori pavyzdžiui, atlikti bandymus keliems metams, jie nepras tokiu būdu jokių įplaukų ir nebus saistomi per ilgesnį laiko tarpą. Valstybės narės taip pat lankščiai galės, gaus čia daug lankstumo ir galės teikti paskaitas ūkininkams, kad jie keistų savo gamybos metodus, jeigu visos ekoschemos bus pagal PPO žaliosios dėžutės taisyklės. Ir valstybės narės taip pat gali nuspręsti, koks bus tų schemų turinys, atsižvelgiant į savo situaciją. Ir aš manau, kad tos e-, ekoschemos tikrai daug ką keis aplinkosaugos prasme. Tai turėtų leisti didinti tą teritoriją, kuriai, kurioj, kuriai bus e, taikomos ekoschemos ir galbūt matysime labai veiksmingų ir tokių įdomių galimybių panaudoti turimas priemonės, kas bus naudinga mūsų aplinkai. Toliau antrasis ramstis, kiek suprantu, diskusijas dėl žūp ateities. Keli žmonės sako, kad siūlomos, siūlomos priemonės dėl pagal antrąjį ramstį nėra pakankamos, kad ten yra spragų ir panašiai. Daugiau kalbama galbūt apie įvairias intervencinių priemonių, įvairius intervencinių priemonių aspektus, kurie gali būti naudojami pagal antrąjį ramstį. Ir bandoma numatyti papildomų detalių, nustatant intervencinės priemonės, pavyzdžiui, kokie mokėjimai, kokios išmokos gali būti remamos ir panašiai. Tačiau aš pasisakau prieš tai, nes nenoriu, kad ta politika būtų dar sudėtingesnė. Tame siūlomame modelė mes norime išvengti tų situacijų, kai ES taisyklės visiškai netitinka realybės, o realybės labai įvairios įvairiose valstybėse narėse. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad diskusijose apie tai, kokia, koks kaip antrasis ramsis galėtų prisidėti prie klimato kaitos ir aplinkosaugos, reikia pamiršti, kad išmokos už plotus nėra dar viskas. Jeigu norime pagerinti situaciją, reikia investuoti į, į efektyvų išteklių naudojimą, mokymus, reikia patarimų, reikia inovacijų, reikia, kad ūkininkai dirbtų kartu, kad jie būtų didesnės kooperacijos lygis. Tik tokiu būdu bus galima pritaikyti visas tas priemonės ir pasiekti viso žūp potencialo. Taigi mes kalbame apie ekoschemas. schemas kurios yra privalomos valstybėms narėms, laisvanoriškos ūkininkams ir tai yra paskatomis grindžiama sistema, o ne taisyklėmis grindžiama taisyklė, e, sistema, kurią dabar turime tą kaip žalinimo politiką. Pateiksiu kelis pavyzdžius. Biologinė įvairovė. Čia yra daugiau galbūt tik, tik informacijos pateikta, tai yra diagrama iš jums pateikto dokumento. Uh, Čia tiesiog matome, ką būtų galima padaryti ir čia toks e, pavyzdys pateiktas, kaip būtų galima įgyvendinti projektą dėl biologinės įvairovės ir kokį lankstumą mes siūlome valstybėms narėms, kaip viskas veiks. Ir dar vieną turime pavyzdį dėl klimato kaito švelinimo ir prisitaikymo priemonių. Aš daugiausiai galbūt kalbėjau apie aplinkosaugą ir klimato kaitą šiandieną, bet šiandien dar norėčiau skirti šiek tiek dėmesio ir supaprastinimui. Aš bandžiau įvairių, išbandžiau bandžiau įvairius būdus, įvairiais būdais per antrinius teisės aktus supaprastinti šią politiką. Ir norėčiau pabrėžti, kad e, tą darbą tęsiu su jūsų pagalba, ūkininkų naudai. Jeigu taisyklių bus mažiau, jos bus mažiau detalios, tada ES bus galima geriau atsižvelgti į ūkininkų individualias situacijas ir tos tie įsipareigojimai tada būtų prasmingi ir ūkininkai galėtų gaminti ir iš to užsidirbti. Tai susiję ir su sąlygomis, ir su pavienėmis intervencinėmis priemonėmis. Ir nauji, naujos paramos priemonės, ekoschemos pavyzdžiui, e, leistų ūkininkams gauti reikiamos paramos ir tada mūsų politika būtų aplinkosaugos prasme aplinkosaugesnė ir taip pat kaip vertinamas tvarkymas, kontrolė, sankcijos. Visa tai jau bus apie tai bus kalbama vėliau įtraukiamos informacinės technologinės, technologijos, palydovai ir panašiai. Turime neblogų pavyzdžių apie supaprastinimą dėl sėjomainos, prie kurios periname nuo kultūrų diversifikavimo. Anksčiau ta sistema buvo labai tokia primetamojo pobūdžio. Buvo kalbama, kiek, kokių kultūrų auginti, kokios proporcijos turi būti, kokiuose plotuose auginamos ir panašiai. O dabar periname prie siejomainos. Ir čia jau pačios valstybės narės gali tuos kriterijus nustatyti, atsižvelgti į vietos sąlygas daugiau. Taigi, pirmininkė, Pabaigai norėčiau pasakyti, kad nauja žalinimo architektūra, mano manimu, yra didžiulis pasiekimas, pagerinimas ūkininkams, aplinkosaugai, sukuriama daugiau galimybių ūkininkams, kurie tikrai nori gaminti daugiau viešųjų vertybių. Supaprastinamos aplinkosaugos priemonės, e, nėra taikomas vieno kurpaliaus principas ir visi žaliosios architektūros elementai yra svarbus, jeigu jie yra vertinami kartu siekiant didesnių ambicijų bendroje žemės ūkio politikoje. Ir mes siekiame integruoto požiūrio ir bandome viską derinti su tomis politikos rytimis, kurios jau yra patvirtintos šio parlamento ir kurios yra privalomos valstybėms narėms. Taigi žemės ūkis yra naudojamas daugiau tam, kad tie įsipareigojimai būtų įgyvendinti, kaip minėjau anksčiau, ir nitratų direktyvą, ir vandens pagrindų direktyvą, ir, ir kaip bandome sumažinti e, žalingų medžiagų patikimą į dirbožėmį. Dėkuoju. Bardzo dziękujemy, panie komisarzu. Przejdziemy teraz. Dėkojame komisijos nariui. Ir dabar kreipiuosi į parlamento narius. Pradėsime nuo ponios Garcijos. Pranešėjams laikas nėra ribojamas. Prašom, ponė. Dėkoju, pirmininkė, germas komisijos nariai. Ačiū labai už jūsų išsamų pristatymą. Vienas iš tikrai svarbesnių pasiūlytos BŽUP reformos bruožų - žalioji archir, architektūra. Ji yra itin reikšminga ir manau, kad e, čia bus labai svarbu atsižvelgti į tiek e, visuomenės, tiek į žemdirbių nuomonę. Jūs kalbėjote apie e, įvairius būdus, kurie turėtų nulemti mūsų žemės ūkio ateitį. Tikrai jūs taip pat minėjote dirbožemį ir e, su tuo susijusias problemas. Dėl to labai svarbu, kad žemės ūkis e, tikrai ir toliau gamintų mm, ir neštų rezultatus, kurie būtų reikalingi visiems es piliečiams. Taip pat mes turime kalbėti apie tvarę gamybą, tvarų žemės ūkį, kuris būtų draugiškas aplinkas, aplinkai. Tai jūsų kai kurie atsakymai bei nurodyti indikatoriai privalo būti realistiški. Žemės ūkis yra tik tai viena iš ekonomikos šakų, tai turime nepamesti iš akių platesnio vaizdo. Toliau sąlygos. Tikrai jos yra svarbios ir pagal dabartinę BŽUP, bet kol kas e, žemdirbiai stengiasi ir ne visuomet e, sugeba tenkinti visas sąlygas. Pripažinkime, kad ne vienoje pasaulio dalyje nėra tokių e, didelių reikalavimų kaip Europoje. Ir kai vartotojai e, renkasi ES gamybos produktą, tai jie turi suprasti, kad kiek tai pastangų kainavo. Ir e, pavyzdžiui, iš kitų valstybių atkeliavę produktai tiek reikalavimų neturi. Pavyzdžiui, e, trečiųjų šalių apelsinuose e, yra apie 50 draudžiamų e, medžiagų, kurių Europoje jau senai nebenaudojama. Tai Europos e, gamintojai tikrai labai privalo stengtis, kad e, atitiktų aplinkosaugos reikalavimus. Taigi dėl to sustiprintos sąlygos yra dar vienas žingsnis, papildomas žingsnis į priekį ir turime e, suprasti, kad šitie įpareigojimai turi būti realistiški ir ne per didelė našta. Sukurkime jiems ir įvairių paskatų leidžiančių uh, prisidėti prie e, tų pastangų. Turime kalbėti ne tik apie tai, kad gerinsime aplinką, bet ir pagerinsime produktus e, vartotojams. Yra pirmasis ramstis ir aplinkosaugos priemonės, jos turi būti vienas kitą papildančios, o ne prieštaraujančios. To mes ir stengiamės. Uh, Mes e, dėrėjome su šešėliniais pranešėjais, nes turime e, pasiekti susitarimą tokį, kuris būtų tinkamas sektoriui. Taip pat žvelgime realiai ir į biudžetą, į finansus. Yra BŽUP fondai, kurie e, turės būti didinami, džiaugtumėmės, kad jie nebūtų sumažinti. Žvelgime taip pat ir iš ūkininkų pusės. E, Jiems reikia pagalbos įgyvendinti tvarumo reikalavimus, nes aplinkosauginiai reikalavimai yra labai reiklus ir griežti. Ir jie turi polinkį dar griežtėti. Juolab, kad likusi pasaulio dalis tų reikalavimų neturi. Taigi mes įgyjame tokį konkurencinį uh, trūkumą kitų gamintojų atžvilgių ir net ir susidaro pavojus kai kuriems sektoriams. Kai kuriuose žemės ūkio šakose yra sudėtinga padėtis, pavyzdžiui, avininkystėje ar kitose gyvulininkystės e, sektoriuose. Taip, jūs kalbėjote apie supaprastinimą, apie sejomainą, bet Žiūrėkime, pavyzdžiui, jeigu kokiuose nors teritorijose nėra net galimybės tos jomanos įgyvendinti arba, pavyzdžiui, auginti ryžių. Ir e, dabar šio sektoriaus padėtis ir ateitis yra labai sudėtinga, nepamirškime to. Turime politinėse frakcijose būt, elgtis nuosekliai ir uh, pasiekti susitarimo tarp skirtingų nuomonių, nes visi nori parengti tokį dokumentą, kuris būtų naudingas visiems, tiek piliečiams, tiek um, ir vartotojams. Ponas Andriu, gerbiamas komisijos narė, aš labai atsiprašau, kad pavėlavau, bet su jūsų dokumentu susipažinau. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Taip, šitas pasiūlymas yra diskutuotinas klausimas. Komisija remiasi trim dalykais. Pirmas tai yra sustiprinti tiesioginės išmokas, sąlygos, toliau aplinkosaugos priemonės antrame ramstyje ir galiausiai ekoschemos, kurios apima tuos e, esmin, bendruosius klausimus. Taigi pirmas klausimas, kuris man iškyla – Kaipgi bus su biudžetu? Aš nerimauju, nes tikrai tam teks papildomų lėšų, kad e, mes, taip sakant, padengtume tą perinamąjį laikotarpį, kuris apima viską. Taryba BŽUP klausimo tvirtinimą nustumė į spalio mėnesį. Dėl to tikrai tai kelia nerimą, nes e, panašu, kad niekas nenusileis dėl biudžeto ir dėl to teks surasti išteklių. Kai šiandien kalbame apie BŽUP finansavimą, tai na, aš asmeniškai čia keliu didžiulį klausimą. Jeigu mes turime prisimti aplinkosauginius reikalavimus, e, apie kuriuos jūs kalbėjote, tai tikrai tam teks ieškoti finansų. Tai yra pirmasis toks mano e, didelis klausimas. Antra, vertus mes kaip parlamento nariai negalima nekelti tokio klausimo. Taip pat yra ir tokie konkretūs dalykai. Jeigu žemės ūkis puikiai E, laikosi, tai tuomet e, aplinkosauga kaip ir e, savaime įeina į žemės ūkio, taip sakant, taikymos rytį. Ir mes norėtume, kad komisija kaip reguliuotojas šioje srityje turėtų didesnį vaidmenį. Kainos viruoja ir tai yra vienas iš uh, E, esminių dalykų. Jeigu nuo to nepriklausys e, e, ūkininkai, tai bus neblogai. Bet jeigu jie nukentės, tai tuomet komisija turėtų įsikišti. Dėl to būtina, kad komisija galėtų reguliuoti rinką ir įsikišti. Tai turint omenyje, mes negalime nekalbėti apie mūsų priekybos politiką, bendrąją politiką. Turime įtraukti šitą priekybos politiką į bendrą diskusiją, nes jeigu ūkininkams aplinkosauginiai reikalavimai bus našta, nieks neveiks. Viskas yra tarpusavėje susiję, turime suprasti, kad žemės ūkis, aplinkosauga turi veikti kartu. Ir taip aš norėčiau pratesti ponios Garcia pasisakymą. Pone Müller. Germas komisijos nariai ir aš labai noriu atsiprašyti, nes šiek tiek pavėlavau į jūsų pristatymą. Mat vakar Mes diskutavome iki vėlyvo vakaro dėl žemės ūkio problemų, dėl žemės ūkio pasiūlymo ir aš pati nuolat susisiekinėjau su savo žemės ūkio ministerija ir dėja situacija neką ir paaiškėjo po tų diskusijų. Pavyzdžiui, mano kruojamoje srityje, horizontalioje E, horizontaliuose klausimuose yra per daug struktūrinių problemų. Jeigu mes keisime tą struktūrą, jeigu numatysime kasmetinės ataskaitas, rodiklius, indikatorius, rezultatus, kuriuos teks pateikti, tai sudarys didžiulę administracinę naštą, tikrai valstybėms tai bus dar viena biurokratinė užduotis niekaip nesuprantu, kaip jūs kalbate apie supaprastinimą, didesnį aiškumą žemdirbiams, jeigu bus tokie reikalavimai. Mes buvome susitikę su šešėliniais pranešėjais, diskutavome, kalbėjome apie, kalbėjome apie žemės ūkio krizės rezervą, bet e, kol kas nesusidarė įspūdis, kad e, diskusijos juda į priekį labai norėčiau, kad dirbtume skaidriai, kad sugebėtume mūsų žemdirbiams paaiškinti paprastai žodžiais, kaip veikia šita struktūra, e, žemės ūkio sistema ir kurgi atsiranda tie supaprastinimai. Jūs mums pateikėte dokumentą, gerbiamas komisijos nariai. Ir norėčiau kad visa šita informacija mes galėtume pasinaudoti ir paaiškinti, kokiagi yra šita sąlygų, įvairių programų architektūra, tie, kokie yra tie visi pakeitimai, nes pavyzdžiui, antrame ramstyje manome, kad e, atrodo, kad e, žemdirbiai negalės pasinaudoti tomis laisvanoriškomis priemonėmis. Aš visuomet laikiausi nuomonės, kad reikėtų stiprinti tas laisvanoriškas priemonės. Jūs mums pristatėte e, tas priemonės, kurias galima rinktis, tačiau žvelgiu į tai kol kas pesimistiškai, nes neaišku, kokie bus tikslai. Gerbiamas komisijos nariai, tikrai akivaizdu, kad e, mes visi turime ir toliau tobulinti naująją BŽUP, kad jinai būtų tinkama tiek žemdirbėms, tiek vartotojams. Tačiau mes negalime keisti visos infrastruktūros kai kurių e, ūkininkų, ypač smulkiųjų ūkininkų sąskaitą. Mm, gerbėmieji, kaip ir sakiau, pranešėjai galėjo kalbėti neribotą laiką, o dabar norėčiau pasveikinti ponios Aguilera kvestinius sviečius, kurie um, atvyko sudalyvauti ypač e, aptarti citrusinių vaisių rinkos padėtį. O dabar žodį suteikiu koordinatoriams. Jūs turite po dvi minutės. Pradėsime nuo pono Dantą. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos nariai, kad atvykote į mūsų posėdį šį rytą. Nekartosiu to, ką pasakė Garcija, bet EPP e frakcijos vardu norėčiau šitą papildyti. Akivaizdu, kad klimato iššūkiai šiandieną yra reikšmingi, jiems me, e, mes visi ir taip pat ir žemdirbiai pritarėme, nes jie e, konkrečiai susiduria su klimato pokyčiai. Vis daugėjo vandens, keičiasi e, vabžiuojko sistema ir daug dalykų, prie kurių tenka iš naujo prisitaikyti žemės ūkija. Tuo tarpu BŽUP tikslai numatyti 39 starties straipsnėje nori užtikrinti tiek E, vartotojų e, poreikius, tiek e, gamintojų pajamas. Per visą šitą mūsų, o taip pat ir jūsų komisijos nariai kadenciją mes nesugebėjome užtikrinti mm, reikiamų pajamų visiems žemdirbėms. Ta turime pripažinti. Ir štai tuo metu mes dabar, bai, artėjant į pabaigą kadenciją, norime pakeisti taisyklės. Ir e, dabar žemdirbėms teks e, sus, įveikti dar naujus reikalavimus. Ir būkštoju, kad galime net e, atgrasyti daugelį jaunų piliečių, kurie nori pradėti ūkininkauti. Ką tik susipažinau su e, gyvulininkystės e, paskutiniais duomenėmis mano šalyje 18 metais ir jie kelia nerimą dėl ūkių, o taip pat ir e, gyvulių skaičiaus mažėjimą. Mes turėtume kitą pavojų ženklą savo iškelti. Tiesiog turime išlaikyti žemės ūkį. Štai kas. Ačiū, atsiprašau, kad pavėlavau. Labai daug klausimų dabar biure yra aptarinėme. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Pritariu jūsų pasiūlymo esmei, pačiam principui. Gerai, kad yra siekiama viską supaprastinti pirmajame ramsėje. Manau, kad mums tie aspektai labai svarbus pirmame ramstie. Gerai, kad yra galvojama ir apie eko schemas aplinkosauginius aspektus. Labai gaila tik tai, kad tai yra savanoriški aspektai. Jūs sakėte, kad galima būtų numatyti kažkiek lėšų tam, bet būtų geriau, jei griežčiau būtų skiriamos viešos lėšos tokiems tikslams, kurie prisideda prie aplinkosaugos, prie vandens, buveinių apsaugos. Aš manau, kad tai yra labai svarbus ekoschemo elementas. Per žalę savaitę, kurioje jūs irgi dalyvavote, pastebėjau, kad Vokietijoje žmonės nelabai žino, ką jie gali nuveikti su ta ekoschema. Ji pasiteisins tik tuo atveju, jeigu jūs konkrečiai išaiškinsite, ką jie apima ir kas yra įmanoma. Valstybės narės tuo remdomasis renks savo programas. Mums svarbu suvokti, apie ką kalbame ir tik tai tada pereiti prie veiksmų. 70 procentų pirmo ramščio, jūs sakote, turi būti skirta tiesioginiams išmokoms. EPP taip siūlė bet mes tam tikrai prieštaraujame. SND nori, kad tai būtų 50 procentų. Mes norime vadovautis tuo, ką jūs sakote, bet viską reikia labai aiškiai išdėstyti. Turime paaiškinti, kokia sukūriama pridėtinė vertė visuomeniai. Reikia aiškiai nurodyti, ką gali daryti valstybės narės. Taigi, svarbi pagrindinė struktūra. Ponas Nikolson. Labai ačiū. Dėkoju pirmininkė. Aš neketinau pasisakyti, bet mano kolegė dabar leido įlai išlysti iš maišo. Jau paminėjo 70 procentų ir tie, kurie imsis reformos, turės atsižvelgti į tuos procentus. Kaip sakė ponas Dantan, nėra jokių abejonių, žemės ūkis pasikeitė. Mano paties ūkis dabar leidžia laikyti gyvulius laukia, kai seniau jie būtų buvę jau uždaryti patalpose. Tiesiog labai šilta dabar yra ir mes privalome prisitaikyti prie naujų sąlygų. Turime galvoti apie ūkininkus. Būtent ūkininkas 365 dienas per metus dirba, jis turi prisitaikyti prie naujų iššūkių. Paprastai tai labai daug kainuoja. Ūkininkai turi padengti savo išlaidų dalį. Bet aš norėčiau pasakyti štai ką. Jau prieš kurį laiką prie jau štai kokios išvados. Kai kurie ūkininkai yra labai nusivylę tuo, kaip yra aiškinamos ES taisyklės, kaip jos yra įgyvendinamos valstybėse narėse. Aš manau, kad mes privalome užtikrinti tinkamą aiškinimą ir gyvendinimą, kad jie būtų suderinti, kad valstybėse narėse jie nesiskirtų. Aš manau, kad toks pagrindinis iššūkis. Ačiū pirmininkė. Pone Katainen. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisarui Hoganui. Aš manau, kad BŽUP privalo atsižvelgti į vietos sąlygas. Mes turime reaguoti į tai, kas vyksta realybėje. Žmonės vietoje gali geriau priimti sprendimus, kadangi jie išmano vietos situaciją geriau negu komisija. Aš manau, kad būtina atsižvelgti į vietos sąlygas, nes jeigu mes pagalvotume apie Švediją ir Ispaniją, tai klimato sąlygos visiškai skirtingos. Pavyzdžiui, mano pasaulio dalyje minusas siekia iki 30 laipsnių, yra daug sniego ir dėl to mums reikia kitokių maistinių medžiagų, kitokių trašų, Tai ir tie reikalavimai turėtų būti kitokie. Komisarė, kaipgi yra numatoma laisvė valstybėms nariams, kokius sprendimus jos gali priimti, kaipgi dėl tų strateginių tikslų, kuriuos tvirtins komisija. Aš manau, kad valstybės narės tikrai gali priimti geresnius sprendimus. Tai kaip Jūs vertinate jų vaidmenį, koks bus jų vaidmuo pagal naują apžūp ir taip pat kokį vaidmenį atliks Europos parlamentas. Pane Sandra. Ačiū pirmininkė. Komisarė. Aš norėčiau priminti, kaip svarbu yra galvoti apie produkcijos modelį, vietos rinkos reguliavimą ir taip pat kainas. Svarbu, aišku, kalbėti apie aplinkosaugą, bet esmė yra būtent tokia. Mes tiesiog bandome užtinkuoti kažką ir tai netitinka realybės. Pavyzdžiui, Galicijoje mes susidurime su milžiniška krize. Mes matome, kad viename regione yra labai užterštas vanduo dėl keulės taukų. Žemė tiesiog yra verčiama savartynų medžiagų, dėl kurių yra užteršiamas vanduo. Ir tam yra naudojami bžų pinigai. Tai tada pakalbėkime apie tą modelį, pakalbėkime apie kainų garantijas, kad visi, kurie užsima gyvulininkystę, galėtų gyventi iš savo veiklos. Mums būtina išvengti aplinkosauginių krizių. Mes negalime leisti naikinti žemės ūkio žemės. Hoisling. Komisarė, pakalbėkime apie jūsų kilnius tikslus ir realybę. Jūs tikite, kad valstybės narės gali išspręsti problemas. Mes jų neišsprendėme tų aplinkosauginių problemų. Jūs tiesiog esate naivus. Yra 16 pažeidimo bylų mano regione. Jūs tiesiog neatsižvelgėte į realybę dabar tai, kas siūlo taryba. Tiesiog yra viskas grindžiama savanoriškų pagrindų ir švaistomi tie pinigai. Mes turime pagalvoti apie pasaulinės kainas, produkciją. Jūs norite, kad mes konkuruotume su Merkosur ūkininkais. Ir tuo pačiu metu jūs norite, kad mes apsaugotume aplinką. Na, neišdegs. Mes, e, aišku, norime kovoti su kainų dempingu. Kaip visą tai užtikrinti? Aš manau, kad tam reikia griežtų taisyklių, o ne kažkokių savanoriškų schemų. Toliau, bijo įvairovės mažėjimas. Tai negerai, kad yra numatomos savanoriškos priemonės pagal pirmą ramstį. Krizę mato visi ją būtina spręsti. Vakar pas mus lankėsi Rumunijos ministras ir jis sakė, kad aplinkosauga kelia problemų, bet mums reikia labai konkrečių priemonių, kurias ūkininkai gali pritaikyti. Čia kalbama apie 40 procentų sutaupimą klimato srityje. Mes buvome susitikę su pranešėjais, matome, kad reikalavimų sąrašas vis auga, bet tai mums nepadės. Jeigu norime tinkamos ilgalaikės perspektyvos ūkininkams, jeigu norime, kad jie vykdytų aplinkosauginius reikalavimus, jeigu norime būti sąžiningi vartotojų atžvilgiu, tai tada būkime realistiški, dabartinė sistema yra netinkama. Dėkuoju pirmininkė Europos auditorumai priejo išvados, kad žemės ūkio politika yra neveiksminga. Dėl to negalime, kad nuo to ir toliau nukentėtų ūkininkai dėl to, kad jie e, tarsi neusiema ekologinė žemdirbystė. Prieš keletą savaičių Prancūzijos žemės ūkio sektorius buvo klasifikuotas kaip vien, vienas tvariausių pasaulyje. E, kuris laikosi visų įsipareigojimų, tačiau e, tai reiškia antra vertus, kad e, ūkininkai vis e, turės didesnių reikalavimų. Tai reiškia, kad mes turėtume siūlyti iš tiesų diferencijuotą politiką ūkininkams, kad išvengtume konkurencijos iškraipimo ir atsižvelgtume į reikalavimus. Ką jūs, komisijos nariai, galite pasakyti apli, aplinkosauginius reikalavimus, dėl kurių um, ūkininkai priversti kraustyti iš savo gyvenamojų vietų? Taip pat, kaip tos pagalbos galėtų būti taikomos ne pagal žalę programą, bet kaip tiesioginė parama, kaip tiesioginė parama ūkininkams nes e, tikrai turbūt atėjo laikas atsisakyti tos baudžiamosios jūsų politikos, kuri ne e, naudinga ir ją pakeisti reikėtų paskatomis. Ir tai tik tai palengvintų žemdirbiams užduoti apsaugoti aplinką gerbiami ponai ir ponius, 20 užsirašiusių kalbėti. Dėl to mes turime jums skirti maždaug po minutę, nes mums reikia baigti laiku ir pats komisijos narys turi kitų įsipareigojimų. Taigi prašom kalbėti trumpai. Eh, Aš tiesiog pasisveikinsiu iš mandagumo. Komisarė. Mes dabar diskutuojame apie ekoschemas. Aš pasisakau už jas, manau, kad priemonė yra gera. Visgi noriu perduoti jums žinutę. Aš susitikau su Ispanijos ūkininkais, kurie susiduria su atsitrusinių vaisių sektoriaus problemomis. Ūkininkai yra labai sunerime. Kaipgi yra užtikrinamas abipusiškumo principas su trečiosiomis šalimis? Nėra tai atsižvelgiama. Ir dėl to šis ekoschemų aspektas kelia nerimą. Ar jūs galite man tiesiogiai atsakyti, kaip komisija išspręs žaliųjų kliučių problemą rinkoje? Bus pastatytos tokios žaliosios sienos, tai kaip jūs to išvengsite? Ačiū, komisarė, ponia Hoibach. Savo pasisakymę jūs kalbėjote apie tvarę ūkininkystę. Aš suprantu, ką jūs sakote tikrai yra iššūkių, jūs norite, kad valstybės narės prisimtų savo atsakomybę, kad būtų vadovaujamasi analizę. Tai kas tą analizę atliks? Aš manau, kad valstybės narės atliks tą analizę, bet kas viską stebės? Kaip bus rengiami strateginiai planai? Mes kalbame apie tokią išsame analizę. Mums jį yra reikalinga, jeigu norime daryti pažangą aplinkosaugos srityje. Ar komisija turi pakankamai lėšų, kad atliktų tokias detalės analizės 27 valstybėse narėse? Tik tokiu būdu bus galima numatyti tinkamus strateginius planus. Toks pirmas klausimas. Antras klausimas yra susijęs su ekoschemomis. Yra numatomas savanoriškas pobūdis. Tačiau mes norime, kad taisyklės būtų griežtesnės, kad būtų nurodyta, kiek procentų lėšų bus skirta ekoschemams. Tada valstybės narės galėtų nuspręsti, kokias programas taikyti, bet mums reikia stebėti, kaip atliekama analizė, kaip parengiami strateginiai planai ir taip pat reikia skirti atitinkamą procentą iš karto. Pasitas komisijos narys, sveikinu uh, tai, kad didinate subsidiarumą, neišvengiamai kalbėjote apie klimato kaitą ir esate teisus. Jeigu kalbate apie klimato mokslininkus, jie, jie jums pasakytų apie tam tikrą Saulės ciklą, kuris keičiasi ir taip keičia klimatą. Ir viskas pasikeis po dešimties metų, reikia, aišku, mums prisitaikyti ir, aišku, priderinti augalų auginimo technologijas, reikia genetinį, genetiškai modifikuotų organizmų technologijas perimti, jūs to nedarysite, jūs, jūs kalbėjote apie vandens taupimą, taip, teisinga, ir tai minima ir jūsų dokumente. Mes, pavyzdžiui, to, tas, tas, tuos augalus Britanijoje vadiname liucernomis, tai yra e, baltyminiai augalai, kurie sugeria daug vandens. Ir jūs minėjote apie e, ganiklas daugiametės ir panašiai. Taip, tai yra puiku, bet tai išmeta CO2, ko mes nenorime. Ir netgi jeigu daugiau apželdinsime pievas ir tada galbūt ariamų, ariami plotai bus efektyvesni, tačiau reikia naujų augalų veisimo technologijų. Ką jūs darysite e, su tomis pievomis? Ant pievų ganysis atrajojantis galvijai irgi negerai, jie metaną išskiria. Ja, danke, Herr Kommissar. Ich denke, wenn man... Dėkoju, komisijos nariai. Panašu, kad ilgai mes slėpėme galvą smėlyje ir ponas Hauslin kritikavo šias laisvanoriškas priemonės. Mes nemažai pasiekėme antrame ramstyje laisvanoriškumo pagrindu. Jeigu, aišku, valstybės narės ir regionai parengė tas aplinkosaugos programas. Mes savo regione daug nuveikėme biologinės įvairovės labui ir daug pasiekėme sėkmingų rezultatų per žemės ūkio aplinkosaugos programas. Tačiau man neramu dėl štai ko. Pastaraisiais metais matome, kad žalinimo prievolės neigiamai paveikė žemės ūkio aplinkosaugos programas ir labai sudėtinga jas pritaikyti, nes mes turime tas pirmajame ramstie žemės ūkio aplinkosaugos programas, antrajame ramstie kūrėme papildomas problemas šioms žemės ūkio aplinkosaugos programoms. Taigi mes turime kažkaip išspręsti tą situaciją, nes priešingą atveju nieko nepasieksime. Pone komisijos nariai. Tai, ką jūs siūlote, tikrai netrems tų iššūkių. Žalinimo programa yra groteskiška ir dramatiška. Ji nieko ne, neduos aplinkosaugai, kaip oficialiai skelbiama įvairiose ataskaitose ir nebus naudinga ūkininkams. Ir už tai bus atsakinga pati Europos komisija. Jūs sakėte, kad išspręsite problemas, numatydami daugiau lankstumo valstybėms narėms, kaip jos pritaikys savo žemės ūkio politiką. Aišku, pagal pirmąjį ramstį tai yra labai svarbu, bet Europos komisija, siekdama savo aplinkosaugos ir klimato kaitos tikslų, numato, kad 40 procentų žūp biudžeto lėšų turi būti skiriama aplinkosaugai ir klimato kaitai. Ar jūs tikrai manote, kad mūsų ūkininkai taikstytis su tuo, kad tiek daug pagalbos skiriama klimato kaitai ir aplinkosaugai ir įvairioms organizacijoms, kai tuo tarpu jų gyvenimo sąlygos tampa vis sudėtingesnės. Numatoma vis daugiau biurokratinių kliūčių valstybėms ir jau ne, nekalbant apie tai, kad yra vis daugiau naujų taisyklių ir apribojimų taikomų mūsų ūkininkams. O jūs kalbėjote apie supaprastinimą. Na, iš tiesų, siūlomų priemonių tinkamumo sąlygos ir taisyklės bei jų kontrolė reiškia dar didesnį teis, teisinį nesaugumą skirstant pagalbą ir numatant sąlygas. Nei jūs, nei jūsų kolegos visiškai neatsižvelgėte į ūkininkų poreikius, nes yra išmokamo, išmokama daug lėšų įvairioms organizacijoms, kurios pildo blankus popierius ir panašiai. Dėkoju. Commissaris, hartelijk dank. Ik ben het met u eens dat we wat moeten doen voor milieu. Ik heb mijn amendementen... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, pritariu tam, kad 30 procentų būtų skiriama žalinimo priemonėms ir jeigu sieksime mažiau nei 30 procentų, tikslų nepasieksime ne, neužtikrinsime aplinkos saugos ir netremsime klimato kaitos. Tačiau turime nepamiršti, kad vis daugiau jaunų ūkininkų meta ūkininkavimą, nes tai jiems nėra pelninga veikla. Taigi, ką jūs ketinate padaryti tų ūkininkų labui, kad šioje programoje išliktų tas žmogiškasis elementas? Ir aš manau, kad būtų gerai, jeigu būtų užtikrinamas didesnis aiškumas ir būtų numatytas ilgesnis laikotarpis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš tikrųjų labai ačiū Jums, kad Jūs atėjot ir pristatėt šitą labai svarbų klausimą, nes tai iš tikrųjų žemdirbius labai jaudina ir visi galvoja, kaipgi bus. Tai todėl mes tikrai turim pakankamai padirbėti, kad būtų ir pasiekta gamtai nauda ir žinoma, kad nenukentėtų žemdirbys ir apskritai Europos žemės ūkis. Ir e, aš noriu paklausti tokio klausimo, kad e, iš tikrųjų reikalavimai pagal būsimas ekologinės schemas, kurios pasirinks jos bus e, vienodos visoms valstybėms narėms, bet dėje parama labai skirtinga. Ir e, iš tikrųjų poveikis gamtai, poveikis aplinkai yra vienodas kiekvienoje šalyje. Tai kodėl mes labai skirtingai remiam e, atskirose valstybėse narėse. Mano galva, kol mes nevykdėm pilnos konvergencijos, tai kalbėti apie papildomas paramas yra per anksti, arba tada turim e, papildomus reikalavimus, tada turim galvoti apie kitokius reikalavimus tose šalyse, kur pakankamai mažesnė parama. Ačiū. Tom, the floor is yours. Dank u wel, eh, meneer de commissaris. Goedemorgen, bedankt om bij ons te zijn. Eh, twee, min, uh, één minuut. Komisijos nariai. Per vieną minutę bandysiu užduoti du klausimus. Ir turime, aišku, apsaugoti ūkininkus. Valstybės narės turi įvertinti tuos rodiklius ir juos pritaikyti, tačiau valstybės narės, jos labai skirtingos. Ir norėčiau paklausti, kaip galime tikėtis, kad Europos komisija sugebės įvertinti tuos skirtingus rodiklius skirtingose valstybėse narėse ir taip pat kalbant apie ekoschemas, aš išklausiau jūsų pristatymo, valstybės narės e, gauna čia nemažai lankstumo, tačiau ar tose ekoschemose bus įmanoma užtikrinti pakankamą lankstumą, tarkim, jeigu ūkininkas, galvijų augintojas, nusprendžia sojomis šerti savo galvijus, ar tada jis galės tikėtis e, pagal tai atitikti tos ekosiemų sistemas? Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Tikrai noriu jūs, Jums padėkoti už pristatymą. Aplinkosauginiai klausimai yra vieni esminių. Turime suteikti paramą visiems žemdirbėms. Ir tai yra tiek tikslas, tiek mūsų platus užmojais. Tačiau reikia derinti tą platų užmojį su konkrečia tikrovė ir neturime sudaryti žemdirbėms dar papildomos administracinės naštos. Mes tikrai <laughs> nenorime, kad žemdirbiai trauktųsi iš, iš bažaupą. Tai yra tie bendri dalykai. Jūs paminėjote savo reformos kai kurios aspektus, dėl to mano klausimas būtų paprastas. Kaip mes galėtume užtikrinti, garantuoti, kad valstybių pastangos tikrai bu, atneš vaisių? Kitaip sakant, kaip komisija galėtų padėti valstybėms narėms, nes m, tikrai žemdirbėms ir valstybėms viskas bus be galo sudėtinga. Tai kaip jūs galėtumėt padėti? Kolega Būda. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Tikrai visos priemonės turi būti derinamos su parama, kurią gauna e, žemdirbiai kiekvienoje valstybėje, nes e, tikrai e, negalima vienodai traktuoti žemdirbių, kurie gauna 250 ar 500 eurų už hektarą. Yra skirtumai. Yra taip pat skirtumai tarp teritorijų ir negalime tokios e, įtvirtinti diskriminacijos. Mes tą e, prasme ir pateikėme savo pakeitimą, kad e, vyresni nei 40 metų žemdirbiai nebūtų, negautų um, tam tikros paramos, nesvarbu, ar tai būtų pirmas ar antras ramstis. Pažvelkime į JAF, kuri jau taiko naująjį, naujo žemės ūkio modelį ir kur gaunamos panašios paramos. Ponas Vaits, turiu užduoti Jums keletą klausimą. Kaip Jūs užtikrinsite, kad rinka nebus iškreipta ir kad e, paramos įvairiose regionuose ir ypač mažosiuose valstybėse bus atitinkamos? Mes tikrai turime a, užtikrinti adekvačią paramą. Ar aš teisingai supratau, kad subsidijos bus taikomos ir miškininkystės sektoriui, kuris a, e, gali būti labai daug žadantis ateityje. Dabar apie antrojo projekt, ramščio e, pavyzdinės programas ir projektus. Daugeliu atveju vietos ekonomikai tai yra labai svarbus projektai. Antras, dar kitas klausimas, kaip jūs užtikrinsite dėrybose su valstybėmis narėmis, kad jų savo pasiūlymą e, į prastumsite, taip sakant. Kitas dalykas yra, kaip minėjo ponė Garcija, kaip užtikrinti tuos europinius standartus ir kaip jų laikytis. Pavyzdžiui, su mumis šiandieną yra citrusinių vaisių augintojai, kurie puikiai tą situaciją supranta. Dėlėje. Dėkoju. Aš tikrai manau, kad mes pirmiausia, mums tikriausia turėtų rūpėti maisto tiekimo saugumas ir žemdirbių pajamos. Ir kol kas aš nekalbėjau apie ekonomikos ir aplinkosaugos priemonių derinimą jūsų kalboje, gerbiamas komisijos nary. Taip pat yra bioekonomikas aspektas, nes jisai irgi siejasi su mūsų visais reikalais. Jūs taip pat nekalbėjote apie baltymus, baltymų problematiką, nes e, pastarojų metų labai daug baltymų importuojama iš e, kitų pasaulio vietų e, ir tie baltymai yra iš GMO. Rezultatai tikrai gali būti blogi palyginus su kito pasaulio e, valstybėmis. Taip pat e, nepritariu minčiai, kad sijomaina gali būti supaprastinimas e, žemdirbėms. Ačiū. Komisijos narius minėjote dirbožėmio apsaugą, ypač kuris sugeria CO2. Aišku, ta, tas yra labai įdomu, bet e, reikia to pasiekti. Ir kalbant apie tas bazinės sąlygas, aš manau, kad čia dėl to kils problemų. Ir mes, jeigu norime to pasiekti, tai reikia keisti tai nuo tinkamos apsaugos iki eksploata, keisti tai eksploatavimu ir išplėsti sąlygas, tam, kad pagal eko schemą žmonės galėtų rinktis eiti tuo keliu. Netgi pagal antrąjį ramstį, jeigu mes norime to pasiekti, turi būti realistai. Ir jūs puikiai esate susipažinę su padėtimi Airijoje ir tai, kad teks tą padaryti dėl bazinių išmokų. Nesvarbu, kiek, ar tai yra, manote, ar tai yra gerai ar negerai, bet tai neįvyks. Kitas dalykas. Jūs minėjote neproduktyvus, štai tokį žodį. Jeigu mes uh, rimtai vertiname tai, ką gamina ūkininkai, mes turime atsisakyti to žodžio neproduktyvu, nes mano šalyje pelkės buvo laikomos ilgai neproduktyviomis. Kaip galima e, tai vadinti neproduktyvu, kai 40 tonų CO2 per hektarą sugeriama tokiuose pelkėse? Tai yra produktyviau nei bet kur kitur, jeigu mes rimtai tai vertiname. E, köszönöm szépen szót, <clears throat> tisztelt elnök úr, én a magam részéről. E, Sányi Dėkui. Bendrai paėmus, turėčiau vieną kitą pastabą. Labai džiaugiuosi tais rezultatais, nes e, Europos žemės ūkio sektorius labai prisideda prie aplinkos apsaugojimo. Tai yra pozityvus dalykas. Bet nepamirškime, kad mūsų teritorija dalinasi į dirbamą žemę ir miestus ir daug kur situaciją reikia gerinti. Taip pat nemažai žmonių gyvena mm, tiesiog kaimuose, ne miesto teritorijose. Ir tuose nedideliuose miesteliuose arba kaimuose didžiąją taršos dalį kaip tik ir sudaro žemės ūkio gamybą. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Turime tenkinti tris sąlygas, kad šita atvira architektūra pasiektų rezultatų. Pirmiausia, turi aktyviai įsitraukti žemdirbiai. Tuomet turi prisidėti ir administracija. Jūs kalbėjote apie nacionalinius planus. Ir galiausiai mes turime įvertinti pasiūlytus įrankius. Jie turi būti paprasti, vienas kitą papildantis ir aiškus. Dėl sąlygų, tai manau, kad jos neturėtų sudaryti papildomų nepakeliamų užduočių, nes žinote, kiek dabar yra normų reikalavimų ir labai sunku ne tik administracijai, bet ir žemdirbiams juos e, taikyti. Taigi šitos e, sąlygos turi būti bendros visoje ES. Taigi pabaigai noriu pasakyti, kad kalbant apie ekoschemas, e, galima net paprieštarauti jūsų schemai, tvirtinant, kad šita schema turėtų būti privaloma valstybėms narėms ir žemės ūkiai. Germas komisijos nariai, labai ačiū, kad jūs atvykote į mūsų posėdį, išdėstėte savo pasiūlymą. Aš norėčiau išsakyti Kroatijos e, žemės ūkio rūmų poziciją. E, taigi me, mes manome, kad e, naujoji architektūra turėtų būti aktyvi ir atsižvelgti į dabartinius pasiekimus išplėstos sąlygos turėtų atsižvelgti į ES lankstumą ir taip pat neturėtų sudaryti kliučių bendram įgyvendinimui. Nes valstybės ir ūkininkai susiduria su įvairiomis konkurencinėmis sąlygomis, įvairiomis aplinkosauginėmis situacijomis. Žinoma, tikslas turėtų būti vienodos sąlygos visoje Europoje, bet tuo pat metu lankščios išimtis. Smulkus ūkiai turėtų nepatekti į šią sistemą ir toliau gauti individualią paramą. Taip yra reikalavimai sustiprinti Tuo tarpu negerai, kad yra mažinamos išmokos. Gal jūs galėtumėte paaiškinti, kodėlgi jūs e, nepadarėte tos ekosistemos laisvanoriškos žemdirbiams? Kitas dalykas, įdomi jūsų, jūsų diagrama dėl bio įvairovės. Kaip yra su ūkininkais, kurie tenkina 7 arba 10 procentų sąlygų? Nes pavyzdžiui, praeitie tiems e, ūkininkams e, sąlygos nebuvo taikomos, o tie, kurie, pavyzdžiui, saugo dabartinės buveinės, norint gauti išmoką, turi tenkinti tuos reikalavimus. Tai labai nesinorėtų, kad sistema ir vėl kartotųsi. Ar jūs galite garantuoti, kad valstybėms bus e, palikta lankstumo, o ne atvirkščiai bus sugriežtinta viskas? Nes Airijoje nuolat iškyla vandens taršos problemos ir klausimai. Norėtųsi, kad būtų visas procesas konsultavimosi būdu e, pasiekiamas. Tai kaip jūs įsivaizduojate, kaip viskas bus? Dėkuoju toliau Tarbela. Trys mintis. Pirmiausia, Michel Donta paminėjo vieną dalyką. Tai yra, pirmiausia, ūkininkų pajamos. Visose sektoriuose ir visame pasaulyje žemdirbėjai tikrai negauna tinkamo atlyginimo. Tai yra mūsų prioritetas. Mes galime užduoti skirti tiek valstybėms narėms, komisijai, bet ir mums parlamentui, nes turime reglamentuoti šios dalykus, nors daugelis parlamento narių tam prieštarauja. Kitas pastebėjimas - supaprastinimas. Ar jisai reikalingas? taip reikalingas ir kolega Stefanas Liufol kalbėjo apie mm, perimą nuo sutarties, nuo reikalavimų prie susitarimų. Viskas turi būti supaprastinta, sąlygas turime patikrinti, nes paprastai, jeigu viskas sudėtingėja, tai kaltas dėl to Briuselis. Ir galiausiai trečias dalykas turime derinti su e, visą žemės ūkį su vystimo, o taip pat ir su tarnės prekybos sistema. Ypač laisva prekyba. Dėkoju. Mes, gerbiamas komisijos nariai, norime baigti pusę vienuolikos, taigi jums suteikėme žodį. pirmininkė, mes e, tikrai kalbėjome apie aplinkosaugos architektūrą, bet e, <laughs> nesitikėjau, kad bus tiek daug klausimų. Gerai, aš iš karto pakalbėsiu apie pinigus. Taip, jūs turite e, žodį dėl biudžeto, dėl DFP ir taryba kol kas nusprendė atidėti klausimo svarstymą iki spalio mėnesio, taigi teks palūkėti. Uh, Bet žinoma, aš manau, kad mes turime turėti aiškę politiką ir prašyti daugiau pinigų, kad galėtume gyventi savo politikas. Ir vienas rytis, kur, kurioje galėtume prašyti daugiau lėšų, tai yra būtent aiškus e, teiginys, kad ūkininkai gali prisidėti prie aplinkosaugos gerinimo, taršos mažinimo, kitaip sakant, ūkininkai, žemdirbiai, prisideda prie ekosistemų ir kūrimo ir aplinkosaugos e, gerinimo. Tai negalima sakyti, kad tai yra e, pinigų švaistimas, jeigu skiriama pinigus bažilpai. Tai yra vienas požiūris. Antra vertus, kai prašome daugiau lėšų, tai mes turime suprasti, kad e, ir paaiškinti, kam, kokiu tikslu E, jų reikalavimą. Taigi padirbėkime kartu, manau, kad mes būdu e, ir jūs ir aš esame vienoje barikadų pusėje ir norime pasiekti tų pačių tikslų. Turime tiesiog e, išaiškinti, kaip ūkininkai gali prisidėti prie aplinkosaugos. Taip, toliau, tvarumas. Tai yra irgi svarbus dalykas. Jeigu mes negalėsime įtraukti tvarumo, uh, į mūsų politikas, tai negalėsime kalbėti apie ateitį, apie būsimas kartas. Tas e, tvarumas yra gamybos proceso centre. Tikrai visi sutarėme ir pritarėme, kad e, laisvos prekybos susitarimuose, dėl kurių buvo dėrėtasi, labai buvo akcentuojamas e, tvarumo aspektas, dimencija. Ir negaliu pritarti E, tiems kaltinimams dėl dempingo. Tikrai, jeigu jūs e, kalbate apie dempingą, tai tiesiog e, pateikite man įrodymų, aš pats atliksiu tyrimą. Gerai, dar buvo minėti ryžiai, kurie buvo įtraukti į mūsų politikos susidarimus, tai mes, mes numatėme tam tikrus uh, Italijos ir Ispanijos ūkininkų reikalavimus, kurie turėtų apsaugoti nuo dempinguojamų prekių ir importuotų ryžių iš Kambodžos ir Malazijos. Tai mes tenksimės apsaugoti ES žemdirbių interesus ten ir tada, kai yra reikalinga. Ir mes tą darysime ir toliau. Jūs e, tuo dėl to galite būti garantuoti, mes priešinsime net apturtiniam spaudimui. Toliau buvo kalbėta apie e, darbo reikalavimus, e, saugos reikalavimus nu, tarptautiniuose susitarimuose. Buvo Merkasiūro susitarimo dėrybos ir kaip tie susitarimai yra įgyvendinami. Tai Čia mes tikrai imsimės savo uh, įsipareigojimų. Jūs kalbėjote apie CMO diskusijas. Patikite pavyzdžių, kuomet tai pasisteisino praeitame amžiuje. Uh, ir tai prisidėjo prie rinkų bei kainų stabilizavimo. Aš tikrai galėčiau kalbėti apie produktų, pavyzdžiui, saugojimo priemonės. Tai tikrai nepamirškime, kad kai kurios priemonės, kurios jau buvo taikomos, veikia, pasiteisino. Ir mes galime pasiremti tą praeities patirtimi. Toliau kolegė Mūnar. Nežinau, apie ką jūs čia kalbėjote ir su kuo jūs kalbėjote Berlyne. Aš kalbėjausi su Vokietijos ūkininkais ir ne vienas iš jų nepaminėjo tos problemos ir tų įsipareigojimų, e, apie kuriuos e, jūs čia kalbėjote. Žinau, kad e, kai kurios valstybės narės kaltina ir teigia, kad reikia daugiau padirbėti, bet yra indikatoriai, rodikliai, kurie aiškiai rodo, ką valstybės turi daryti. Aš tikrai turiu omenyje strateginį BŽUP planą ir tas tris pasirinktas kryptis. Ten yra numatyti bendri indikatoriai, pareiga teikti ataskaitas, yra paskatos programos ūkininkams, taip pat yra laisvanoriškas požiūris, o taip pat sumažinta ūkininkų kontrolė. Ir vokietijos vyriausybė visą tą žino tai dėl to nelabai suprantu kam reikėtų dar papildomų darbuotojų vokietijos e, e, vyriausybėje tai žinoma reikėtų dar tą panagrinėti atskirai bet nemanau kad čia yra tokia didelė bėda kolega kolega Dantan kalbėjo apie tai, jog nereikia e, kurti naujos biurokratinės naštos. Nemanau, kad taip bus. Dabar dėl gamybos grandinę. Ponas De Castro, tas Des ir visi kiti kalbėjo apie tai, bet e, šitie pakeitimai yra nuspręsti prieš keletą metų. Mes pristaikome prie omnibuso, prie konkurencijos taisyklių, prie sąžiningos prekybos reikalavimų, rinkos skaidrumo reikalavimų. Tai nemanau, kad e, tai neigiamas dalykas, tai yra žingsnis į priekį. Ir nauda e, žemdirbiams bus akivaizdi dėl maisto gamybos grandinės. Ačiū už jūsų paramą, bet noriu pasakyti, kad e, strateginis BŽUP planas suteikia valstybėms narėms daugiau lankstumo. Daugelis sako, kad laisvanoriškas pasirinkimas yra laisvesnė schema. Ta sako ir nevyriausybinės organizacijos, ir suinteresuoti subjektai. Labai reikia, kad valstybės narės suteiktų ūkininkams kitų pasirinkimo galimybių tose schemose. 15 procentų iš pirmo ramščio keliauja į antrą arba iš antro į pirmą. Taigi, jeigu valstybės nori tokį procesą stiprinti, taip rinktis, tai jos gali tą padaryti. Jie turi tokį, tokią lankstumo opciją. Ir mes e, tikrai norime, kad pinigai laisvai keliautų iš ramščių ir tas būtų ateityje. Tai toks yra mūsų strateginis planas. Valstybės narės tą galės laisvai daryti, pasinaudoti šitą e, lankstumo e, sąlygą. Taip, jūs kalbėjote apie 5 procentų finansinį argumentą. Tai mes nenorime įsitraukti į šitas diskusijas. Prisitariu ponui, pritariu ponui Nikolsonui, kad taisyklių interpretavimas yra atskiras dalykas. Ir komisija, tvirtinama strateginį planą, nori užtikrinti, kad visos valstybės narės vienodai suprastų tas supaprastintas taisyklės ir ypač žemdirbiai. Žinoma, mes galėjome dar daugiau pasiekti, ypač paskutinį kartą ir pamoką aš išmokau, nes per tris pastarosius metus jūs patys aiškiai kalbėjote apie tų taisyklių supaprastinimo reikalą ir mes esame tikrai pasiruošę tuo tikslu dirbti ir toliau. Toliau, vietinės sąlygos, jų reikia, jas reikia gerbti. Taip, tai yra strateginio plano dalis atsižvelgti į e, kiekvienos valstybės aplinkybės, vietos sąlygas. Tuo pat metu reikia laikytis devinių ben, bendrų es politikos tikslų ir teikti tas nuolatinės ataskaitas, nes dėl kai kurių priežasčių valstybės narės gali tų planų neįgyvendinti ir jeigu jos neįgyvendins, komisija imsis veiksmų. Nes privalu, taip sakant, atskirusius sugražinti į kryptį. Mes turime vieno, turėti vienodas sąlygas, neiškreipti konkurencijos ir dėl to, man atrodo, nerimavo daugelis valstybių. Jūs kalbėjote apie užterštą vandenį iš kivu, keulių augintojų Galicijoje, ponė. Tai e, tikrai norėčiau, kad e, regioninių lygių e, politikos valdymas vyktų sklandžiai, nes nepakanka nacionalinių programų. Jeigu aplinkosaugos generalinis direktoratas gali jums padėti, tai kodėl ne? Taip pat buvau kaltimas, kad esu labai naivus. Tai taip, aš toks ir esu. Fla, Flaneginas tą gali jums patvirtinti. Mm, kopa Kokega taip pat man yra pateikusi panašių e, priekaištų. Nežinau, kodėl jūs dabar galite tvirtinti, kad e, mes nesugebėsime išlaikyti tų reikalavimų. Na, nesvarbu. Jūsų požiūris dėl taisy, privalomų taisyklių, griežtų taisyklių, jų įgyvendinimo yra tiesiog jūsų pozicija, jūs tą darėte ir praeitą kartą. Bet e, reikia laikytis faktais grįsto požiūrio, ypač dėl dempingo kaino, jeigu jūs e, teikiate kažkokius tokius kaltinimus. Pone Lazu, jūs kalbėjote apie diferencijuotas politikas. ES mes turime bendrus tikslus, turime bendrus e, rezultatų įvertinimo e, įrankius, nes e, priešingų atveju mes nesurinksime lėšų mokesčiams mokėti. Nemanau, kad prekybos politikos daro žalos žemės ūkiui. Noriu e, tikrai užtikrinti, kad situaciją mes stebėsime ir toliau aplinkosaugos programos ir plataus užmojo programos. Manau, kad tai padeda įvairiose dėrybose su valstybėmis narėmis ir net ir parlamentui patarė, padeda pasiekti apčiopiamų rezultatų. Ir dėl to aš norėčiau tikrai jūs patikinti, kad mes laikomės požiūrį, jog ūkininkai turi gauti tinkamas, tinkamą paimą, bet mes turime užtikrinti ir maisto grandinės ir maisto tiekimo e, sistemas, tai aš tikrai pasisakau už paskatų sistemą. Taip pat pritariu minčiai, kad abipusiškumas yra labai svarbus dalykas. Mes negalime visko daryti pagal vieną kurpalių, taip sakant. Yra bendri tikslai, bendri indikatoriai, taisyklės ir apsaugos. Ir komisija tikrai įsikiš kas metą, jeigu tų taisyklių nebus laikomasi. Taip, mes turime lankstumo, bet jau čia yra programų gyvendinimo prasme. Pone Delekiai kalbėjo, kad ap, nekalbėjau apie bioekonomiką. Prancūzijoje, Italijoje arba Ispanijoje ta bioekonomika gali reikšti visai kitus dalykus, skirtingus dalykus. Tiek, tai yra gera aplinkosauginė praktika. Tačiau reikia viską grįsti analizę. Pavyzdžiui, taip kaip Ispanija, sakykime, vis šitą bioekonomiką atitinka e, komisijos e, strateginio planavimo tikslus. Yra daug saugiklių, leidžiančių užtikrinti, kad politikos būtų taikomos visur vienodai. Jūs kalbėjote apie tikslus, tai galiu užtikrinti, kad mano požiūris dėl laisvanoriškų ir privalomų programų yra aiškiai išdėstytas. Jūs kalbėjote apie jungtinės karalystės problemas ir greičiausiai čia bus pritraukta šiek tiek balsų Brexito kontekste. Mes mokomės iš to, bet daugiamečių ganyklų klausimas bus jautrus, kadangi dabar Vokietijos ūkininkas buvo patrauktas į teisingumo teismą. Visgi mes omnibus reglamente ėmėmės tam tikrų pakeitimų, kurie aš tikiuosi išsklaidys jūsų abejonės ir nerimą, bet bus daugiau diskusijų apie tą teisės aktą. Pane Dorfman, tas dvigubas finansavimas ir panašios problemos, mes turime tai omenyje, žinome, kad svarbu nedubliuoti e, vienokių lėšų su ekoschemomis, to bandome išvengti. Pone pirmininkė, jūs jau prašote užbaigti. Dar dėl lėšų, dėl perkelimo tarp ramščių, svot analizė ir strateginiai planai. Visi tie klausimai vis dar išliks. Finansinės programos be abejo numatys paskatas imtis tam tikrų veiksmų. Mes numatysime subsidijas agromiškininkystėje. Bus numatytos lėšos pagal pirmą ramstį ir pagal strateginius planus mes išlaikome lyderą, numatome bent 5 procentus lėšų skirtų lyder programai. Jau kalbėjau apie prekybą, biosaugą. Pane Flanagan, jūs žinote, kad ir be jūsų paramos aš nuolat ginu tuos klausimus, nors šiandien ir jūsų paramos sulaukiau. Aš žinau, su kuo jūs dirbote praeitie. Toliau, aktyvūs ūkininkai. Vis dar vyksta tos diskusijos. Panas Tarabilda kalbėjo apie sutartis. Garantijos irgi yra svarbios. Mes nenorime žengti žingsnio atgal. Mes žiūrime į tą bazinę liniją ir valstybės narės turės numatyti atitinkamus strateginius planus atsižvelgiančius į biologinę įvairovę. Aš tikiuosi, kad jūsų būkštavimai netaps realybę. O savanoriškumo principas yra man atrodo, geresnis negu tokios primetamos taisyklės. Mes jau turėjome daugiau sudėtingumo, daugiau prievalių, bet dabar atėjo laikas viską paprastinti. Pirmininkė, aš noriu visiems padėkoti už pasisakymus, aš tikiuosi, kad bendrai sureagavau juos visus. Ir dar noriu kalbėti apie rinkų organizavimą. Jis puikiai veikia šį rytą PRO komitete buvo kalbama apie nugreptus pieno miltelius. Yra nurodomi, nurodoma kaina. Ir 380 tūkstančių tonų yra saugojama, daug buvo parduota, tada aš noriu padėkoti Jums, kad Jūs pritarėte tai strategijai ir kad taip buvo išspręsta pienininkystės krizę, o tai nebūtų buvę įmanoma be teisėkros lydėjų. Ir dabar mes jau 99 procentai sumažinome saugomus pieno miltelius. Dėkoju. To dobra informacija, jeśli chodzi o mleko. Dziękujemy za spotkanie. Jos naujienos dėl nugriepto pieno miltelių. Dėkoju už šį susitikimą. Aš manau, kad jis mums buvo būtinas, e, mūsų komitetui ir taip pat jums, ponė komisijos nary. Dėkoju ir pranešėjams. Tokiu būdu tikrai paspartinome darbą rengiant šį pranešimą, nes daug dalykų buvo paaiškinta, dar aišku, daug ką reiks nuveikti. Na, dėkoju Jums komisijos nariai, labai malonu buvo Jūs čia priimti. Kolegos, vienos minutės techninė pertrauka mūsų lankytojai gali pasinaudoti progą ir nueiti nusipirkti kavos, nes dabar mūsų laukia 30 minučių balsavimo sesija ir lankytojai galėtų tą laiką panaudoti gerdami kavą. Vaisa, koniec przerwy. We should start. Kągi, baigėsi mūsų pertrauka. Dabar be atidėliojimo aš paprašysiu pranešėjo pasisakyti. Labai ačiū. Kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, tai noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie to, kad galėtume šiandieną balsuoti. Labai svarbu buvo viską parengti vasario mėnesio plenariniai sesijai. Tai tikiuosi sėkmingo balsavimo ir po to jau pakalbėsime, kai jis baigsis. Gerai, pradėkime balsavimą. 78 pakeitimas, kas už, prieš, Pasitikrinkime. Elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas kas už, prieš. Atmesta. 80 kas už, prieš. Atmesta. 81 kas už? Prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 81 už prieš atmesta, 82 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 86 kas už, prieš, Atmesta. 84 kas už. Prieš. Atmesta. Ar norite pasitikrinti dėl 84 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 85 kas už, prieš, atmesta. Antras, kas už, prieš, atmesta. Pirmas, už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pirmas. Balsavimas baigtas. Priimta. Antras, kas už, prieš, atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, balsuojame dėl pirmo. Balsavimas baigtas. Priimtas kompromisas. Dabar pirmas NV pakeitimas, kas už, prieš priimta. Antras, prieš už, priimta. 107, e, kas už, prieš atmesta. 106, kas už, prieš priimta. 108. Šimtas aštuntas e, priimtas. Pasitikrinkime dėl 108 elektroninių būdų. Balsavimas baigtas. Atmesta. 109 kas už, prieš, Atmesta. 110 kas už. Pasitikrinkime dėl 109, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 110 kas už prieš. Antras kompromisas - elektroniniu būdu balsuojame. Przechodzimy do poprawki 20. Priimtas šis pakeitimas dabar. 118. Kas už, kas prieš. Reikia patikrinti balsavimą, balsavimo rezultatus. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 120. Kas už, kas prieš? Atmesta. 121 pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš? Atmesta. Devintas. Kas už, kas priimta. Trečias kompromisas. Kas pradame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Pakeisti patvirtinama šis kompromisas. Dabar ketvirtas kompromisas. Pradam balsuot. Baigiam balsuot. Primta. Dabar 136 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 22 transporto pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 138 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta atmesta. 139 kas už, prieš, atmesta. 140 kas už. Tikriname 129 pakeitimas, prašau balsuoti. Šimtas dvidešimt devintas pakeitimas, ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. Taip, 139 pakeitimas. Dėl jo dabar balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 140 pakeitimas, kas už, kas priimta. Penktas kompromisas, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar 154 pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmesta. 155 pakeitimas, kas už, priimta. Šeštas kompromisas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Septintas kompromisas, prašau balsuot. Septintas kompromisas. Balsavimas baigiamas. Dabar 160 pakeitimas. Kas už 160 pakeitimą? Kas prieš? Atmesta. Tikrint, tikriname. 160 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar Taigi siūlyčiau dėl 166 dabar reikia balsuoti, kas už, kas prieš atmesta. Aštuntas kompromisas. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. patvirtinta. 122 pakeitimas už priimta. Norite tikrinti 22 pakeitimą, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Pone Des. 167 kas už, kas prieš. Šimtas šešiasdešimt septintas dar kartą. E, tikriname. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau. 194 pakeitimas. Taip, 194 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Devintas kompromisas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta dabar 20 pakeitimas, kas už, kas priimta, Toliau 175 ir 176 pakeitimai. Kas už, kas prieš, atmesta. Toliau tikriname 175-176 pakeitimai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 100. 79 ir 180 pakeitimai, kas už, kas prieš, atmesta. 181 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 182 ir 183, kas už, prieš, atmesta. 187, kas už, kas prieš, E, tikriname elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 184 pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmesta. 185 kas už, prieš. Tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Primta 186. Kas už, kas prieš, atmesta. 188. Kas už, kas prieš, atmesta. 189. Kas už, kas primta. 190. Kas už, prieš. Tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 192 kas už, prieš, atmesta. Dešimtas kompromisas, prašau balsuot. Balsuojame dėl dešimto kompromiso, baigiame balsuot. Patvirtinta. 198 pakeitimas, kas už, kas prieš. Priimta. 11 kompromisas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. 204 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Tikriname, prašau balsuot. Baigiam balsuot. patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas už aštuntą, prieš, atmesta. Dvidešimtas, kas už, kas prieš, tikriname, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 112 pakeitimas, kas už, kas priimta. 131 kas už, priimta. 98 kas už, prieš, priimta. Tikriname 98 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Septintas ir ketvirtas pakeitimai kas už. Priimta. 99 pakeitimas kas už. Priimta. Šimtasis už. Priimta. Šimtas antrasis už. Priimta. Šimtas trečiasis už. Priimta. Dešimtas už. Priimta. Šimtas. A, dabar atsiprašau, periname prie iškart dvyliktojo kompromiso. Dvyliktas kompromisas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar 204 pakeitimas, kas už, kas prieš. Priimta. 24 pakeitimas dabar. Dar kartą tikriname 24 pakeitimą. Baigiame balsuoti. Priimta. 212 pakeitimas už, prieš, atmesta. 214 už, dar 212 tikriname, prašau. Du šimtai dvyliktas pakeitimas. 214, kas už, 214, kas prieš, atmesta. 215 pakeitimas kas už. Norite patikrinti 214 pakeitimą, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta 215 kas už. Priimta 13 kompromisas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimama šis kompromisas. Toliau 226 pakeitimas. Ir ten kelios, keli kiti pakeitimai. Kas už, kas prieš. Tikriname. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta vieno balso persvara. Toliau 14 pakeitimas, kas už. Priimta. 225 pakeitimas, kas už. Prieš. Atmesta. 200, tikriname 225 pakeitimą, prašau. Pradam balsuot, balsuot baigiam. Atmesta. Toliau 229 pakeitimas, kas už, priimta. 235 kas už, kas prieš. Tikriname. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Atmesta. 236 pakeitimas. Kas už? Priimta. 241 kas už, prieš, atmesta. 33 kas už, prieš, atmesta. 34 kas už, prieš, atmesta. 261 kas už, kas prieš, priimta. Tikriname 261. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 254. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 257. Kas už? Kas prieš? Tikriname. 257. Baigiam balsuoti. atmesta 248, kas už, kas prieš. Tikriname, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta 251, kas už, kas prieš, atmesta 244, kas už, Kas prieš? Tikriname. Pradedam balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta 256, kas už. Priimta 252, kas už. Kas prieš. Atmesta 247. Tikriname 252 ir 253 kartų, prašau. Balsavimą baigiame. Priimta. 247 ir 249 kas už, kas prieš. Tikriname. Balsavimas baigiamas. Priimta. 246 kas už, kas prieš, atmesta. 250 kas už, priimta. 245 kas už, prieš, atmesta. 315 kas už, prieš, tikriname 315. Baigiam balsuoti. Atmesta. 262. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 258. Kas už? Prieš? Tikriname. Baigiam balsuoti. Atmesta. 263. Už? Prieš? Tikriname. Balsavimas baigiamas. Primta vieno balso persvara. 334 ir kiti čia. Kas už? Primta. 275 kas už? Prieš? Atmesta. 255 už? prieš, priimta. Tikriname, gerai, 255. Balsavimas baigiamas. Priimta. 14 kompromisas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. 266 pakeitimas kas už, prieš, atmesta. 15 kompromisas, prašau balsuoti. Zamykam głosowanie. Baigėme balsavimą. Priimta. 221 pakeitimas. Kas už? Priėmėme. 242 kas už, prieš atmestą. 288 priimta. 89 už, prieš susilaikė atmestą. 290 už, priimta. 291 už, prieš priimta. 294 už, prieš pasitikrinsime 294. Balsuojame, tikrinamės, balsavimą baigiame. Atmesta. 16 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimą baigiame. Priimta. 22 pakeitimas. Už. Priimta. 300 pakeitimas. Už, prieš, pasitikrinsime dėl 300 pakeitimo. Balsavimą baigiame. Atmesta. 29 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 8 už, prieš, Tikrinsime dabar elektroniniu būdu. Balsuojame dėl aštuntojo. Balsavimą baigime. Priimta. 304. Už. Priimta. 305. Už. Prieš. Atmesta. 17 kompromisas. Balsuojame. Balsavimą baigiame. Priimta. 20 NV pakeitimas už, prieš, atmesta. Pasitikrinsime, balsuokime dėl 20 NV pakeitimo. Balsavimą baigime. Primta. EKR man sukėlė abejonių. Šeštasis už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. Balsavimą baigiame. Atmesta. Du penki devyni ir du šešiasdešimt. Kas už? Prieš. Atmesta. 18 kompromisas balsuojame. Baigime balsavimą. Primta. Toliau 321. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. 321 pakeitimas. Mes savo baigėme. priimta. Nedidelė persvara. 3, 2, 2. Kas už? Priimta. 3, 2, 3. Kas už? Priimta. 32. Envi pakeitimas. Priimta. 3, 2, 5. Kas už? Priimta. 3, 2, 6. Už? Priimta. 3, 2, 7. Ir kiti. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. Balsuojame. Balsavimą baigime. Priimta nedidelė balsų persvara. 3.30. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime, balsuokime. 330 pakeitimas. Balsavimą baigime. Atmesta. 329 už. Priimta. 331 už. Priimta. 332 už. Priimta. 333 už. Prieš. Pasitikrinsime dėl 333. Basavimą baigime. Nedėlė balsų persvara priimta. 336. Prieš. Kas už, kas prieš. Pasitikrinsime. Pradame balsuoti dėl 336. Basavimą baigime. 19 kompromisas. Balsuokime. Balsavimą baigime. Patvirtinta. 3, 4, 6. Kas už? Priimta. 307. Už. Priimta. 350. Kas už? Priimta. 240 ir kiti. Kas už? Priimta. 12 tran ir kiti pakeitimai. Kas už? Priimta. Norite pasitikrinti? Gerai. Pradedame balsavimą dėl 12 tran pakeitimų ir kitų pakeitimų kartu. Balsavimą baigime. Priimta. 312. Už, prieš, atmesta. 3.14 už, prieš, susilaikė, atmesta. 104 ir 10 peti už, prieš, pasitikrinsime, balsuokime. Baigime balsavimą. Priimta. 11 pakeitimas. Už, priimta. 351 už, priimta. 352 už, prieš, priimta. 353 už, prieš. Pasitikrinsime. Balsavimą baigime. Priimta. 23 Envy. Kas už? Priimta. 311 už. Prieš. Atmesta. 355 už. Prieš. Atmesta. 356. 356. Už. Prieš. Atmesta. 358 už, prieš, atmesta. 359 už, prieš, atmesta. 360 už, prieš, atmesta. 361 už, prieš, pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigime. Priimta. 362. Už, prieš, atmesta. Dar pasitikrinsime. 362. Balsavimą baigiame. Atmesta. 363. Už. Priimta. 364. Už. Prieš atmesta. 365 už, prieš, atmesta. 20 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigime. Priimta. O dabar periname prie 379 e, kas už, prieš, atmesta. 380 e, kas už, prieš, atmesta. 381 kas už, prieš, priimta. 21 kompromisas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 390 kas už. Prieš. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Ant 22 kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 391 kas už, prieš, atmesta. 392 kas už, prieš, Atmesta. 400. Kas už? Priimta. 23 kompromisas. Pradedame balsavimą dėl 23 kompromiso. Balsavimas baigtas. Priimta. 24 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 417 kas už, prieš. Pasitikrinkime. Pradedame balsavimą 417. Balsavimas baigtas. Priimta. 39 senvikas už, prieš, priimta. 31 petikas už, prieš, priimta. 25 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Kompromisas priimtas. 430 pakeitimas. Kas už? Prieš? Priimta. Panašu, kad pasitikrinkime. Pradedame balsavimą. 430. Balsavimas baigtas. Priimta. 431. Kas už? Priimta. Dabar periname prie konsultuojamųjų dalių. Pirmas. Kas už? Prieš. Atmesta. Antras. Kas už? Prieš. Atmesta. Pasitikrinkime. Antras pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias kas už. Priimta. Ketvirtas kas už. Priimta. Penktas kas už. Prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Priimta. 26 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 17 už, prieš, reikia pasitikrinti. 17 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta vieno balso persvara. 18 kas už. Priimta. 27. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Kompromisas priimtas. 25 kas už, priimta. 26 už, prieš, atmesta. 27 kas už, prieš, priimta. 28 už, priimta. 28 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 32 kas už, prieš, priimta. Pasitikrinkime. Pradedame balsavimą. 32 pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta. 35 kas už, prieš, atmesta. 36 kas už, prieš, priimta. 29 kompromisas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 39 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime, pradedame balsavimą. 39 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimta. 40 kas už, priimta. 41 kas už, prieš, priimta. 42 už, priimta. 43 už, prieš. Pasitikrinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 44 kas už. Priimta. 46 kas už. Prieš. Priimta. 47. Norite ankstesnį pasitikrinti 46. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimtas. 47. 47. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime 47. Balsavimas baigtas. Priimta. 48-49 kartu, kas už, priimta, 50 už, priimta, 51 už, prieš, pasitikrinkime. 51. Balsavimas baigtas. Priimta. 53 kas už, prieš. Balsuokime. Pastikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 54. Kas už, prieš. Atmesta. Norite pastikrinti dėl 54? Gerai, balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Vieno balso persvara. 55. Elektroniškai balsuojame dėl 55. Balsavimas baigtas. Atmesta. 56 kas už. Priimta. 57 kas už. Prieš. Pasitikrinkime. 57 balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 58 kas už. Prieš. Atmesta. 59 kas už prieš, atmesta. 60 kas už, prieš, atmesta. 30 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 64 antra dalis. Kas už? Priimta. 66. Norite pastikrinti dėl 64 antros dalies, pradedame balsavimą. Balsavimas vyksta. Balsavimas baigtas. Priimta. 66. Kas už? Prieš. Atmesta. 71. Kas už? Prieš. Atmesta. 72. Kas už? prieš, pasitikrinkime. 72. Balsavimas baigtas. Atmesta. 74. Kas už, prieš, atmesta. 75. Kas už, prieš, atmesta. 76. Kas už, prieš, Pasitikrinkime. 76. Balsavimas baigtas. Atmesta. 77. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. Elektroniniu būdu 77. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo su pakeitimais. Vardinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas. Pranešimas priimtas. Pane pranešėjau, ar norite pasisakyti? Žodis jums. Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad mes visgi sugebėjome patvirtinti šį pranešimą komitete. Nelengva buvo, bet e, visi šiek tiek nusileido, rado kompromisus, tai noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą. Ačiū taip pat ir darbuotojams, kurie puikiai atliko namų darbus. Es piliečiams labai svarbu turėti tvirtą balsą, o įmonės vežėjai privalo priimti savo atsakomybę. Mes e, dabar perdavėme stiprų signalą valstybėms narėms ir komisijai, kad mums reikia apčiopiamų priemonių, kurios būtų įgyvendintos ir kurių būtų laikomasi. Taigi, labai ačiū, kad dabar pervežimas iš trečiųjų šalių irgi bus sprendžiamas Džiaugiuosi, kad mes nubalsavome už ir dar kartą dėkoju visiems už tai, kad galėsime dabar jau pereiti prie plenarinės sesijos balsavimo. Ačiū. Svarbus pasisakymas. Jūs e, nurodėte, kad e, yra 200 e, pakeitimų iš tyrimų komiteto Ir po to buvo nuspręsta, kad mūsų komitetas turi būti atsakingas, todėl aš labai džiaugiuosi, kad mes nuveikėme šį darbą. Ačiū pranešėjai, ačiū visiems bendradarbiavusiems sekretoriatui. O dabar galime pereiti prie dešimtojo darbo atvarkės punkto. Pane Agilėra čia tiek kovojo už šį klausimą, taigi bus šiek tiek daugiau laiko skirta apsikeitimui nuomonėmis su Agri direktorato atstovais iš komisijos. Kalbėsime apie citrusinius vaisius. Jūs žinote, kad Ispanijoje situacija yra labai sudėtinga. Kainos labai stipriai krito dėl konkurencijos, kuri kyla dėl eksporto iš trečiųjų šalių, kaip kad e, Pietų Afrikos, Maroko, tai labai sukrėtė gamintojus per pastaruosius šešerius metus. Tad Europos komisijos atstovas pasisakys Žemės ūkio direktorato vardu ir suteiksiu jam žodį. Pone direktorių, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Citrusinių vaisių rinka susidūrė su sunkumais per pirmąją sezono pusę. Komisija laiko, kad prie to prisidėjo įvairūs faktoriai susiję ir su gaminimu Europos Sąjungoje. Ypač nukentėjo Ispanija. Taip yra dėl paklausos, produktų kokybės ir sektoriaus organizavimo. Šiais metais apelsinų derlius yra 60 procentų didesnis nei anksčiau. Negana to, buvo vienu metu pasirodžiusios įvairios rūšis dėl klimato sąlygų ir dėl to vienu metu labai išaugo pasiūla. O e, paklausa dabar yra susijusi su šaltu oru ir kadangi oras buvo labai šiltas, tai paklausa nebuvo tokia didžiulė ir dėl to krito kainos na, toliau kokybę. Sausros reiškia, kad vaisiai sezono pradžioje buvo mažesni ir dėl to kaina buvo mažesnė. Negana to, spalio mėnesį užklupo liūtis ir dėl to mandarinų kokybė nukentėjo. Tai irgi nepadėjo sustiprinti jų ir taip mažos paklausos. Kita problema - labai žemas rinkos organizavimas. Citrusinių vaisių sektoriuje yra labai nedaug organizavimo. Mūsų supratimu, aptariant šį klausimą, yra svarbu pabrėžti, kokios e, nėra krizės priežastys. Komisija neturi jokių įrodymų, kad rinkos krizė kilo dėl padidėjusio eksporto iš Pietų Afrikos ir Egipto. Šviežių apelsinų importas iš Pietų Afrikos yra aukštesnis negu 2017 metais, bet jeigu kalbame apie krizės laikotarpį, tai tuo metu importas buvo gerokai mažesnis. Negana to, Nepanašu, kad Šiaurės Afrika turi tiesioginės įtakos, nes importas prasidėjo tik tai gruodį ir didžiausias buvo balandžio mėnesį. Turėdama tai omenyje, komisija mano, kad situacija per pirmąją sezono pusę yra susijusi su vidaus produkcijos sąlygomis. Dėl to įvairiaus saugikliai susijęs su importu negali būti pritaikyti ir nėra pagristi. Komisija, aišku, stebi vaisių, citrusinių vaisių importavimą iš Šiaurės Afrikos ir kitų regionų tam, kad būtų galima prireikus tinkamai reaguoti. Labai ačiū. Labai ačiū. Pone Gilera. Dėkoju pirmininkė. Puiku, kad mes turime pakankamai laiko šiams diskusijoms. Aš pirmiausia noriu pabrėžti, kad problema būdinga ne vien tik tai Ispanijai. Valencija, Andalūzija, kad ir koks regionas tai bebūtų, problema yra europinė, o ne vien tik tai Ispanijos problema. Taip, Ispanijoje derlius buvo didžiulis, bet aš norėčiau, kad komisijos atstovai pripažįstų, jog problema yra europinė. Tai ne viena Ispanijos problema. Jūs paminėjote įvairias aplinkybės ir jos rodo, kad yra bėdų. Buvo prastos oro sąlygos, dėl to buvo paveiktas derlius. Iš pradžių buvo sausra, po to liūtis. Ir dėl to kilo derliaus problemų. Daug sunkumų užgriuvo vienu metu. Vis dėlto yra ne vien tik tai su derliumi susijusi problema. Čia yra aktualus derliaus nuėmimas šiaurės ir pietų regionų. Nuo spalio 15 iki lapkričio 30 buvo taikomi žemesni tarifai ir tai irgi prisidėjo prie susikloščiusios situacijos. Mes pastebėjome per pastaruosius keliarius metus, kad importas iš trečiųjų šalių labai išauga tuo laikotarpiu ne vien tik tai iš Pietų Afrikos, bet ir iš Egipto, iš Turkijos ir taip toliau. Taigi, kalbame ne vien tik tai apie Pietų Afriką, nors ši šalis, aišku, čia labai ryškų poveikį daro. Negana to, šiaurės, e, pietų atsiprašau, Afrikoje siautėja vaisių maras ir dėl to ten paklausa yra mažesnė. Tad jie daugiau importuoja tų vaisių. Ir čia aš kalbu ne vien tik tai apie Pietų Afriką, kalbu apie Egiptą, Turkiją. Jos irgi turi didžiulį poveikį. Per keliarius pastaruosius metus importo apimtis gerokai išaugo. Tad Išaugęs importas iš trečiųjų šalių, ne vien tik tai iš Pietų Afrikos, man atrodo, 5 procentai buvo prieaugis importo. Tai visų pirma, reikėtų pasižiūrėti, kiek importuojama į ES lyginant su kitomis pasaulio šalimis. E, pavyzdžiui, Andalūzijoje, e, Valencijoje 10 centų tik tai yra mokama už kilogramą apelsinų. Praėjusiais e, metais ta kaina buvo tokia pati kaip praėjusių 30 mečių vidurkis. Visą tai sukelia labai daug sunkumų ir juos reikia spręsti. O oro sąlygos irgi kenkia. Aišku, reikia patobulinti ir pačią infrastruktūrą, mes tai pripažįstame, bet reikėtų nepamiršti ir tiesioginio pigaus importo poveikio. Jis atneša labai neigiamų pasiekmių mūsų sektoriai. Ar galime mes su tuo sutikti? Ar galime tam nusileisti? Aišku, tai yra susiję su susitarimu e, su Pietų Afrika ir kitais importo susitarimais. Mes privalome įvertinti situaciją. Mūsų labai neramina numatytas tarifų pakeitimas po 2026 metų. Mes diskutavome su Filu Hoganu šį rytą ir akivaizdu, kad mūsų gamintojams yra taikomi labai griežti uh, E, augalų apsaugos ir kokybės reikalavimai, o tai nėra taikoma trečiosiam šalims. Mūsų gaminimo išlaidos yra labai aukštos. Ir taip yra dėl to, kad mūsų piliečiai tikisi kokybės. Tai tada kitos šalis turėtų vadovautis tais pačiais reikalavimais, nes jos gamina pagal kur kas švelnesnės taisyklės. Vadinasi, situacija mūsų ir trečių šalių yra visiškai skirtinga ir nėra taikomas abipusiškumo principas. Tai tokiu atveju mes kalbame apie kainų dempingą, apie netolygę konkurenciją. Mes negalime užsimerkti, negalime to ignoruoti. 2026 iki 2026 mūsų ūkininkai tiesiog e, praras savo pajamas. Todėl reikia pasižiūrėti į importo apimtis. Aš matau, kad tai labai neigiamų pasiekmių atneša citrusinių vaisių gamybai mano šalyje. Dėkoju. Pone Senra. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, komisijos atstovui norėčiau pasakyti, kad jūs labai ciniškai vertinate situaciją ir faktiškai mūsų žaidinėjate. Jūs teigiate, kad nedėlių kainų problema citrusiniams, kalbant apie citrusinius vaisius Ispanijoje, taip yra dėl techninių ar su gamyba susijusių problemų ir dėl to, kad ūkininkai nėra pakankamai susitelkę. Aš tai žinau geriau ir norėčiau aiškiai pasakyti, kad yra politinė problema, kuri yra nuolatos vilkinama ir visuomet patenkame į tuos pačius pastus. Čia reikia kaltinti laisvos priekybos susitarimus, kurie yra pasirašomi šiame parlamente. Aš nebalsavau už tuos laisvos priekybos susitarimus ir dėl to manau, kad mes turime žengti žingsnį atgal ir pripažinti, kad tie susitarimai yra visiška nesėkmė. Dėl jų maži ūkininkai, vidutinio dydžio ūkininkai bankrutuoja. Ir tai paveikia ypatingai mažus ūkius Europoje ir tose šalyse, kurios pasirašė sutartį su mumis. Mes negalime to ignoruoti, negalime tik stebėti situacijos ir reikalaujame kažką keisti pagal nuoją žūp politiką. O kol ji bus pakeista, vis tiek dabar prioritetas teikiamas eksportuojamai produkcijai pagal laisvos priekybos susitarimus. Tai yra ne, neprimtina, nes tai sukurs domino efektą. Nukentės ir jautiena, jautienos ir pieninkystės sektorius. Taigi, kiek dabar komisarė derasi, e, dėl, kiek, dėl kelių susitarimų dabar deramasi. Ir viskas daroma slaptai. Mes balsavome už susitarimą su Maroku neseniai parlamente Bet tai reikš, kad smarkiai sumažės gamyba Europoje. Reikia kur kas rimčiau apie tai pamastyti. Kolumbija. Pone pirmininkė, dar kartą netinkamai tvarkoma žemės ūkis valstybėse narėse ir kenčiama nuo trečių šalių konkurencijos, dėl to matome tokią katastrofišką situaciją. Dėl to citrusinių vaisių augintojai e, Europos pietuose kenčia dėl e, eksportuojamos produkcijos ir tai paveikia visus mūsų žemės ūkio sektorius. Tai yra didžiulis skandalas. Mūsų žemės ūkio produkcija dažniausiai nukenčia dėl tų laisvos priekybos susitarimų. E, Ir žemės ūkis turi būti saugomas. Reikia atsižvelgti, kad yra labai gležnas e, sektorius, turintis didelį įtaką aplinkosaugai. Taigi mes negalime kritikuoti savo. Mes turime atsižvelgti į kiekvieną žemės ūkio sektoriaus specifiką. Ir dabar matome, kad daug e, derliaus nukentėjo dėl atitinkamos lygos ir 60 procentų Floridoje apelsinų dėl to nukentėjo, taip pat ir Sevilijoje daug terliaus nukentėjo. Taigi mes daug skiriame lėšų tam, kad būtų kovojama su šia lyga. Tačiau ES daug kenčia ūkių dėl šios visiškai nepritaikytos laisvos priekybos politikos. Taigi Europos komisija, e, kovas su Europos komisija tas pats kaip su ta, kova su ta lygas, kuri siaubia mūsų apelsinų ūkius. Marcelezi. Halo, halo, witam pana. Muchas gracias, eh, prezidente. Bueno, te... Ačiū, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad esu nusiminęs ir pasipiktinęs klausydamasis komisijos e, pasisakymo, turint omenyje, kad Valencijoje kitur ūkininkai labai labai kenčia, man labai liūdna tai girdėti. nes komisija savęs, tai, pavyzdžiui, visiškai nekritikuoja ir visiškai neužjaučia mūsų ūkininkų. Jeigu neužjausime ūkininkų problemos ir neišspręsime, nes tikrai žmonės yra pasipiktinę. 65 savivaldybės Valencijoje nukentėjo dėl šios problemos ir akivaizdu, kad kainos smarkiai nukritusios. 14 centų už kilogramą tokia vidutinė kaina už apelsinus ir kai tuo tarpu gamybos kaštai 20 centų už kilogramą. Štai kokia realybė Valencijoje, Ispanijoje. Taigi mes norime aiškesnių argumentų iš komisijos, negalime to ignoruoti, mes turime įvertinti, kokią, kokį poveikį laisvos priekybos susitarimai su Afrikos šalimis daro mūsų žemės ūkiui. Ir dabar Pietų Afrika gali laisvai importuoti eksportuoti apelsinus į ES be jokių tarifinių, be, be jokių tarifų ir Pietų Afrikai iš vis tarif, tų tarifų greitai neliks. Dabar jie ir labai maži. Ir dažnai yra eksportuojami ankstyvo derliaus apelsinai ir automatiškai tada numušamos apelsinų kainos Ispanijoje. Taigi skaičiai yra štai kokie. 16 metų spalio mėnesį Pietų Afrika eksportavo 54 tūkstančius tonų apelsinų į ES, o 18 metų tą patį mėnesį 124 tūkstančius tonų, tris kartus daugiau. Tai štai kokie yra faktai ir skaičiai. Ir mes turime apsaugoti savo vartotojų sveikatą, apsaugoti savo aplinką ir apsaugoti savo gamintojus jie laikosi fitosanitarinių, socialinių aplinkosauginių standartų, kurie labai aukšti, o Pietų Afrikoje kaip yra, ten standartai yra kur kas žemesni ir dėl to sukuriama visiškai nesažininga konkurencija. Vienas iš, vieno, iš priekybos asociacijų Valencijoje paskelbė ataskaitą, kur rodoma, kad Pietų Afrikos gamintojai gali savo citrusinių vaisių gamyboje naudoti daugiau nei 50, daugiau nei 50 aktyvių fitosanitarinių produktų, kurie yra draudžiami ES. Ir tie produktai galiausiai patenka į mūsų parduotuves. Štai kas yra nesažininka konkurencija. Ir dar ne viskas. Mes bandome padėti toms kenčiančioms šalims, bet taip pat, bet štai buvo paskelbta studija. Pietų Afrikos institutas paskelbė studiją, kur teigiama, kad tik tai 2 procentai Pietų Afrikos e, citrusinių vaisių eksportuotojų yra juodaodžiai tai 98 procentai visos gamybos yra baltųjų rankose. Tai tai, kas vyksta, iš tiesų visiškai nėra naudinga nei Pietų Afrikai, nei Europos augintojams. Dėl to kilo nemažai klausimų ir tuos klausimus norėčiau pateikti komisijai. Pirmiausia, kodėl Žemės ūkio komitetas nebuvo informuojamas apie dėrybas dėl laisvos priekybos susitarimo kodėl nebuvo paprašyta mūsų nuomonės apie šią, šią susitarimą su įvairiomis Afrikos šalimis. Bendrosios žemės ūkio politikos tikslas - užtikrinti padores pajamas mūsų ūkininkams. Jeigu taip yra, tai kodėl mes toleruojame tų produktų importą, kuris numuša mūsų vietinės produkcijos kainas. Jeigu žų politikos tikslas - užtikrinti uh, saugaus ir aukštos kokybės maisto tiekimą europiečiams, tai kodėl mes toleruojame tai, kad ES patenka produktai, kurie yra apdorojami, apdorojami draudžiamomis medžiagomis. Labai prašau atsakykite į šios klausimus, nes mes kalbame apie esmi, esminius dalykus. Tai yra labai nesažininga, netvari sistema ir mes ją skatiname arba tą daro komisija. Nes Pietų Afrika tik tai aisbergo viršūnė, turime ir Egipto, Brazil, Brazilijos, Maroko apelsinus ir turime labai atidžiai apie tai pagalvoti ir nekartoti to, kas, nepakartoti to, kas vyksta Valencijoje kitur. Padėkime savo gamintojams, savo vartotojams. Dėkoju. Bardzo proszę przedstawiciela. Kviečiu Europos komisijos atstovą pasisakyti, nes dabar jau visi parlamento nariai jau išsakė savo nuomonės. Prašom atsakykite. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti vice pirmininkio Agilera, kad mano kalboje buvo tarsi sakyta mintis, jog tai neva yra Ispanijos krize. Neteisingai supratote, iš tiesų tai yra Europos krizė ir mes komisijoje labai aiškiai suprantame, kad padėtis citrusinių vaisių sektorėje Ispanijoje yra kritinė. Mes nurodėjome priežastis, aš bandžiau paaiškinti, kodėl kainos tokios žemos. Jos nėra beje tokios žemos, kaip kai kurie parlamento nariai teigia, nes parlament institucijų iš Ispanijos pateikti duomenys rodo, kad kainos yra aukštesnės. Taigi jūs savo e, teiginius pasitikrinkite. Aš taip pat labai aiškiai nurodžiau, kokie yra statistiniai duomenys apie importą iš Pietų Afrikos. Šios krizės priežastis ne dėl to, kad e, apelsinai yra importuojami iš pietų Afrikos, nes statistika nerodo, jog iš pietų Afrikos importuojamų apelsinų kiekiai gerokai didėja tuo kritiniu gamybos laikotarpiu. Komisija labai intensyviai mm, dėrėjusi, kad tas importas nepažeistų Europos gamybos. Dabar dėl teiginio, jog yra iškreipiama konkurencija dėl to, kad Pietų Afrikos gamintojai naudoja skirtingus pesticidus, tai galėčiau tik tai nukreipti į komisijos nario Hogano teiginį, jog mes tiesiog turime prekybos susitarimus, kur, dėl kurių tikrai nesidėrėjome, kad e, importuojamoms prekiams būtų taikomi mažesni standartai. Vis, visas importas turi laikytis ES reikalavimų. Dėkoju. Pone Aguilera. Kągi, išklausėme komisijos atsakymą. Tai gal komisijos atstovas man galėtų dar štai ką pasakyti. Mus mums kelia nerima abiposiškumo principas ir jo nesilaikimas. Pavyzdžiui, patikrinimai muitėje. Tai dar šį rytą manęs klausia, kaip įmanoma parduoti apelsinus JAV, jeigu į JAV apelsinus galima įvežti tik tai per dvi vietas. Galima importuoti iš Pietų Afrikos, Turkijos, Egipto apelsinus į Europą. Ir čia turime ką, 100, 150, 150 patikimų ES taškų Tai yra mūsų jūrų uostai, miestai. Tai... O, o jav turime tik du. Taip, turime taisyklės, tačiau muitinės patikrinimai pasaulyje yra nevienodai ir reikalavimai taikomi nevienodai. Tai akivaizdu, kad pavyzdžiui Rotterdamo jūrų uoste yra problemų. Mes tą jau problemą iškėlėme. Kaip gali būti įmanoma, kad norint parduoti apelsinus JAV arba importuoti į JAV, eksportuoti į JAV reikia patekti tik per du įmanomus taškus į Amerikos rinką. Ta pati galima pasakyti ir apie daržoves, Tai kaip suprantu, taisyklės tiesiog taikomos nevienodai. Yra tų draudžiamų medžiagų Europoje, kurios dėja yra leidžiamos Pietų Afrikoje, Egipte ar kitose valstybėse. Tai štai importuojame produktus, kuriuose yra neleistinų medžiagų. Tai įrodo, kad taisyklės taikomos nevienodai. Atskaitos taškas net nevienodas citrusinių vaisių gamintojams, kurie nori būti konkurencingi, bet e, aišku, kad rinkoje taikomos taisyklės nevienodai ir situacija darosi sudėtinga. Ir aš kalbu ne tik apie citrusinius vaisius, bet ir apie daržovės. Tai bėda yra muitinių patikrinimai, skirtingos taisyklės, kurios taikomos ES. Ir susidaro šitokia padėtis, kuri keičia padėtį rinkoje. Yra aplinkosaugos taisyklės, kurios ES yra vienos, tuo tarpu Pietų Afrikoje kitos. Ir aš pati žinau, kad tos taisyklės nevienodos. Pagaliau muitinės patikrinimai uostuose vėlgi atliekami ne, ne vienodai. Pavyzdžiui, trečiosios šalis, į kurios tokių patikrinimo taškų turi tik tai vieną ar du, tuo tarpu ES yra šimtai. Marčelėzi. Dėkoju. Man atrodo, mes visai nesusišnekame. Bandome identifikuoti problemą, ją įvardinti. Aš pats siūlau, pavyzdžiui, Europos komisijos atstovams atvykti į Valenciją, susipažinti su realia situacija, susitikti su žemdirbių asociacijų atstovais, atsakingais asmenėmis patys susipažinsite, kokia yra padėtis. Tai yra labai nuoširdus, atviras kvietimas. Atvykite, prašom, atvažiuokit, pamatysite. Gerai, Europos komisijos atstovus tikime žodis. Tikrai man labai malonu, aš labai mielai apsilankyčiau Valencijoje. O dabar dėl Agileros klausimo, tai norėčiau du pastebėjimus pasakyti. Pirma, taip, turime priekybos susitarimą galiojantį su kai kuriomis trečiosiomis šalimis. Jūs minėjote JAV. Deja, neturime priekybos susitarimo su JAV ir dėl to yra skirtingi, skirtingos sąlygos. Galiu patvirtinti, kad aplinkosauginės ir ekonominės sąlygos Pietų Afrikoje yra kitokios nei ES. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad eksportuojamos prekes į ES, o taip pat ir pesticidų likučiams taikomos taisyklės turi būti lygiai tokios pačios, kaip ir tos, kurių laikosi es gamintojai. tą noriu užtikrinti. Ir pabaigai vėl pabrėžčiau, kad nėra jokių įrodymų, kad padidėjo eksportas iš Pietų Afrikos ir kad tai turėjo neigiamo poveikio ES apelsinų gamintojų rinkoje. Dėkoju. Vieni iš sunkiausių mūsų nagrinėjimų klausimų. Turiu omenyje tuos susitarimus su trečiosiomis šalimis ir tai, kaip prekes patenka į mūsų rinką. Tai tikrai net vien tik tai Ispanijos bėda, tai visos ES problema ir ES komisija juk atsakinga už prekybinius dalykus. Prekyba vyksta abiejomis kryptimis, santykiai yra reglamentuojami, bet mes privalome ginti mūsų ES rinką. Pone Gilera, prašom Jums paskutinis žodis. Ačiū pirmininkė. Atrodo, diskusijos eina į pabaigą, tai tikrai ir aš pripažįstu, kad atrodo, jog mes nesusišnekėjome, neišgirdome vienas kito. kalbėdamiesi mes turime nepamiršti, kad yra atstovai, konkretus atstovai iš Valencijos, regioninius vyriausybės atstovai, kurie dirba glaudžiai su pačiais gamintojais, žemdirbėjais. Jie specialiai atvyko į Briuselį. Jie nori, kad jų problemos būtų išgirstos, dėl to jie ir atvyko. Mes kaip e, parlamento nariai irgi, žinoma, įsitraukėme į šitą procesą, bet noriu pasakyti, kad e, regiono atstovai dirba iš vien su vyriausybė ir ieško sprendimų. Ačiū, kągi šitas diskusijas baigėme. Noriu paprašyti Europos komisijos atstovo padiskutuoti su šioje posėdžių salėje esančiais gamintojais, žemdirbėjais būtų tikrai naudinga ir mes e, norėtume paprašyti, kad jūs tikrai pasikalbėtumėte su jais. Gal galėtumėte taip pat likti minutėlę, nes mes dar numatėme apsikeisti nuomonėmis su prekybos, apsikeisti nuomonės dėl prekybos dėrybų. Yra labai jautrus e, klausimai, tai yra gamyba. Gamyba žemės ūkija ir tai tiesiogiai mus domina. Kitas syk su INTA komitetu mūsų kompetencijos persidengia, tačiau mes norime įsiklausyti su, į žemdirbių problematiką, jų klausimus ir dėl to mes kaip tik ir pakvietėme gerbiamą direktorių ir išklausysime jį, jo informacijos apie prekybą, kuri turi tiesioginės įtakos bendrajai rinkai. O bendroji rinka juk yra tas turtas, kurį apsaugoti mes tikrai privalome. Taip, prekyba vyksta abiejomis kryptimis ir jinai yra įvairialypė. Taigi turime aptarti įvairias dimencijas. Prekybos susitarimas su JAV nėra sudarytas, daug klausimų dar yra diskutuojama. Taip, be kita ko ir klausimai susiję su žemės ūkiu. Taip pat yra muitų ryžiams diskutuotinas klausimas, apie tai vyko diskusijos plenarnėje sesijoje. O taip pat yra dėrybos su Ukraina. Vakar buvau susisiekęs su paukštienos gamintojais kurie kalbėjo apie savo problematiką, apie mėsos klasifikavimo bėdas vien tik tai dėl to, jeigu mėsa yra kapojama taip, jog mėsoje lieka kaulų likučiai ir tuomet jinai klasifikuojama visai kitaip muitinės kodo prasme. Toliau javų arba konkrečiai kukurūzų masinis importas iš Ukrainos. Dar viena diskusijų tema, nes šitas importas pirmiausia patenka į Lenkiją, o galiausiai jisai yra išplatinamas visoje ES rinkoje, mūsų bendrojoje rinkoje. Importuojama jautiną, paukštieną. O taip pat mums rūpi darybos su Naujaja Zelandija ir Australija. Taip pat gal galėtumėte trumpai aptarti ir breksitą. ES be galo aktualus dalykas, ne tik es, bet ir pačiai jungtiniai karalystiai. norime, kad e, nei Junktinė karalystė, nei ES dėl tų skirybų nenukentėtų, ypač Airija. Kągi, direktorių žodis jums. Ačiū pirmininkė. Man tikrai malonu atvykti į šį posėdį ir po paskutinio karto priekybos e, fronte įvyko nemažai pokyčių. Pirmiausia, dėl laisvos priekybos susitarimų, kurie buvo sudaryti ir kurie netrukus e, turėtų įsigalioti. Pirmiausia, susitarimas su Japonija, kuris įgalios vasario 1. Susitarimas su Singapūru. Šiandieną bus balsuojama dėl jo intos komitete. Susitarimas su Vietnamu turėtų įsigalioti metų pabaigoje. Ir galiausiai sustarimas su Meksika. Jo galiojimas numatomas e, metų pabaigoje. Taigi Japonija, Singapūras, Vietnamas ir Meksika šiems sustarimams pritarė valstybės narės, o kas yra svarbu, yra suinteresuotų e, gamintojų ir asociacijų pritarimas. Eksportuotojai, kurie gavo produktų apsaugą. Mums pavyko net apsaugoti 2 ar 300 e, geografinių nuorodų. Taigi galima sakyti, kad e, šitos keturis susitarimus galėtume žvelgti pozityvai, nes ypač svarbus e, susitarimas su Japonija. Tai yra vienas iš didžiausių susitarimų su um, laisvos prekybos sustarimo su šalimi, kuris sudaro 30 procentų net e, pasaulinės prekybos. Dabar dėl vykstančių dėrybų Merkasur susitarimas. Kol kas pažanga nedidelė. Nežinia net terminas, į kurio mums reikėtų susitarti. Dėl šio susitarimo tikrai nepavyks susitarti artimiausių metų, nes vyks parinkimai. Pagaliau nežinoma ir kokia bus pozicija, Merkasūro pozicija dėl žemės ūkio. Mes norėtume, kad Merkasur atsižvelgtų į mūsų prioritetus. Tik tuomet mes galėsime žengti į priekį. Pirmininkai, jūs kalbėjote apie Australiją ir Naują Zelandiją. Tai galiu pasakyti, kad mes dar net ir neapsikitėme šviežiausią informaciją dėl prieigos prie rinkos. Tai informaciją tikriausiai pateiksiu tik tai po vasaros mūsų dėrybininkams Australijoje ir Naujojo Zelandijoje aiškiai pasakiau, kad dėrybų procesas nepajudės tol, kol mes negausime iš jų pozicijos dėl geografinių nuorodų apsaugos. Dėrybos su Indonezija įpusėjo, bet pastaruoju metu šiek tiek sulėtėjo dėl uh, palmių aliejaus ir um, miškų kirtimo problemų. Filipinai, Tailandas, tai čia stabdo procesą žmogaus teisų apsauga. Ir panašu, kad jie net ir nesuinteresuoti turėti tą laisvos prekybos susitarimą. Uh, be, su ES, bet tikimės, kad jie nuomonę pakeis po to, kai įsigalios e, prekybos sutartis su Vietnamu. Jūs minėjote taip pat pirmininkė JAV. Tarybai pateikėme dėrybų įgaliojimus dėrėti su JAV, bet tik tai dėl pramoninių tarifų. Ir nieko dėl žemės ūkio ir netarifinių barjerų. Tai aiškiai atspindi susitarimą tarp e, Trumpo ir Junkerio. Tai yra susitarimas e, dėl dėrybų tik dėl tam tikrų pramoninių produktų. O žemės ūkis buvo atmestas pačios Amerikos dėl pirkimų, viešųjų pirkimų procedūros ir kitų dalykų. Tai tikimės pritarimo iš tarybos, bet e, JAV pati irgi dabar tvirtina dėrybų mandatą su savo šalyje, dėryboms su Europos Sąjunga. Taip pat mes turėsime e, turėsime susitarti dėl du 2 procentų, kurie buvo nustatyti. Žinoma, jeigu automobiliams iš Europos JAV taikys muitus, tai tuomet tikrai tokie importo barjerai bus didelė kliūtis dėryboms. Pirmininkai, jūs minėjote taip pat ir kitus dvišalius e, susitarimus. Su Ukraina gavome mandatą dėrėtis dėl tam tikrų e, paukštienos eksporto apribojimo ir dėrybos su Ukraina vyks kitą savaitę. Mes norime įtvirtinti tam tikras ribas e, e, paukštienos kulšelių eksportui ir krūtinėlių eksportui. Manome, kad šita problema turėtų būti artimiausių metų uh, E, išspręsta. Dar kartą grįžtų prie JAV. Mes aktyviai deramės su JAV kolegomis dėl laisvų jautinos eksporto kvotų. Norime skirti atskirą kvotą JAV. Diskusijos pasistumėjo į priekį, tikimės, kad uh, pavyks susitarti, na, per keletą savaičių, net ne, nei per mėnesių. Jeigu nepavyks susitarti, tai tuomet e, grįšime prie sankcijų es eksportui klausimo ir dėl e, jautinos eksporto barjerų klausimo. Ryžių sektorius ir Kambodžos eksporto saugikliai. Iš Kambodžos ir taip pat iš Mianmaro šitie saugikliai įsigaliojo sausio 18 dieną, taigi prieš keletą dienų. Ir e, sistema pakeista 1700 eurų tonai e, ribą toks e, sprendimas pasiteisino, nes ES tikrai labai retai naudojasi tais saugikliais, bet tokiu atveju tikrai priemonė pasiteisino, nes e, ryžių e, gamintojų iš ES dalis sumažėjo nuo 30 iki 50, nuo 60 iki 30 procentų ir mes aiškiai išvelgiame priežastinį ryšį dėl to, kad iš Azijos valstybių ryžiai buvo importuojami žema kaina ir mušė mūsų Europos gamintojų konkurencingumą. Tai mes bandome įvesti tas apsaugos priemonės trims metams. Ir galiausiai dėl Ispanijos valgomųjų aliejų. Alyvogių. Pastarojų metu mes rengiame tam tikras e, priemonės prieš JAV. Dėl PPO. Tenai, to organizacijoje dirbame trim frontais. Pirmiausia, norime keisti ginčių sprendimų sistemą, kuri turėtų tapti skaidresnė. Antra, kartu su JAV, Japonija ir kitais norime parengti e, stipresnės taisyklės e, pramoninėms subsidijoms perkelti E, intelektinę nusavybę ir taip pat e, žuvininkystę, elektroninę priekybą ir dėrybos ir žemės ūkis. Mes e, nemanome, kad per artimiausius metus kas nors pasikeis, bent jau iki 20 metų. Mūsų tikslas yra paprastas, jisai nesikeičia, norime, kad būtų griežtesnės taisyklės, visiems PPO nariams, kad e, dėl e, tos paramos, kurį iškreipia rinka. Norime, kad e, žalioji, taip vadinama, dėžutė būtų palikta dėl tų papildomų išmokėjimų, išmokų. Dėl breksito, taip komplikuota situacija, jeigu jungtinė karalystė patvirtins atsiskirimo susistarimą, tai tuomet turėsime galbūt du, o gal net ir daugiau perinamojo laikotarpio metų, bet jungtiniai karalystiai vis tiek bus taikomi e, bendros rinkos ir muitų sąjungos reikalavimai. Tol, kol įsigalios tas naujasis susitarimas. Jeigu susitarimo nebus, jeigu bus kietasis breksitas, tai tuomet žemės ūkija sumaištis bus didžiulė. Europos Sąjunga eksportuoja Junktinė karalystė produktų už 40 milijardų, Junktinė karalystė už 15 milijardų eurų produktų, ypač gyvulininkystės produktų, kuriems taikomi aukšti muitai. Ir labai aukšti reikalavimai. Jeigu nebus susitarimo, tai tuomet e, tarifai neišvengiamai bus įvesti pagal PPO reikalavimus. Mm jie bus taikomi jungtiniai karalystiai. Ir akivaizdu, kad e, vykdomi bus e, patikrinimai apie dėl gyvulių sveikatos, jų laikymo, tiesiog visi tie, kurie taikomi Europos Sąjungoje. Ir tai bus daroma uostuose, o tai bus didžiulės išlaidos. Mes e, ruošiamės visiems scenarijams ir tam blogiausiam scenarijui. Ir e, pagal BŽUP turime tam tikrus įrankius. E, turbūt komisijos narys Hogenas apie tai kalbėjo šį rytą. Mes bandome užbėgti įvykiams už akių ir sušvelninti neigiamas pasiekmes. Pavyzdžiui, kai Rusija paskelbė bari, priekybinės kliūtis Europos eksportui už 6 milijonus eurų, milijardų eurų, tai mes jau turime patirtį ir žinome, kaip elgtis. Ačiū gerimas direktoriu. Dabar kreipiuosi į parlamento narius ir pradėsiu nuo kolegos Hoislingo. Herr Clark, äh, vielen Dank, dass Sie hergekommen sind. Sie haben ja auch Ačiū, ponė Klaut, kad atvykote į mūsų posėdį. Esu tikras, kad jūs jau girdėjote nuogirdas ryto diskusijos. Ponas Hoganas sakė, kad nėra dempingo. Aš manau, kad yra ir mes matome aiškių to požymių. Dėl citadų. Ar ES rimtai mano, kad žemės ūkio galima neapimti. Aš jau girdėjau, kad e, viskas susitarta. Bet e, jūs, pažiūrėjau, Japonijos atveju tai darėte didžiulį spaudimą. Panašu, kad e, dabar jau atsirado problemų kodėl negalima buvo iš karto visko išspręsti. Mes rašėme laišką komisijai, nurodėme, kad susitarimas su Vietnamu gali reikšti, kad bus rastai iš Kambodžos neteisėtai pervežami ir žymimi kaip vietnamietiški. Man tikrai kelia nerima štai kas. Merkosuras. Jūs kalbėjote apie Europos rinkimus. Ar jūs rimtai čia pasisakote? O Bolsonar, e, kraštutiniai kairieji čia dabar išsikovo savo pozicijas. kas dabar vyks džiunglėse iš vis. Ar mes galėsime dirbti lyg niekur nieko. Jūs sakėte, kad norite tęsti dėrybas, kai kurios iš jų stringa dėl žmogaus teisų klausimų, tai kaip yra šiuo atveju. Mes kalbėjomės, siuntėme klausimus ir ponį Mogerinį, ir prekybos direktoratui ir atsakymų kol kas neturime. Negalime apsimesti, kad mūsų regione nieko nevyksta. Mes atrodo dabar lyg niekur nieko, toliau dėrėsimės dėl jautienos importo, lyg nebūtų buvę jokių politinių pasikeitimų, iš tikrųjų buvo ir jie buvo dramatiški. Europos komisija net nekritikavo Bolsonar vyriausybės. Aš norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate situaciją. Labai ačiū. Pane Dėlėje. Prastą dalyką norėčiau pasakyti. E, yra maisto produktų, kurių mes nenorime matyti Europoje. Tai yra labai pap... viskas labai paprasta. Aš nelabai suprantu, kodėl komisija vilkina laiką ir nereaguoja į argentinietiško biodizelio problematiką. Aguilera. Pone Gilera. Ačiū pirmininkė. Sveikinuosiu su komisijos atstovu. Labai ačiū už patiktą informaciją. Įdomu sužinoti, kokia yra esama padėtis. Mes ką tik baigėme diskusijas apie citrusinių vaisių sektoriaus situaciją. Kalbėjome apie susitarimą su Pietų Afrika. Tikime, kad jis turi poveikį ir tas poveikis bus dar akivaizdesnis ateityje. Susitarimai kelia problemų ir tai vis labiau matosi. Skiriasi gamybos standartai, skiriasi reikalavimai. Aš klausiau komisaro, kaipgi dėl abipusiškumo principo. Ar tie patys reikalavimai yra taikomi ir Ispanijoje, ir Europoje, ir Pietų Afrikoje? Tai ne, nėra tų vienodų taisyklių. Gerai, klimatas gal skiriasi, bet ir reikalavimai yra nevienodi. Europos vartotojai nori gauti geros kokybės produktus, kurie būtų griežtai tikrinami, bet kitur ta kontrolė neužtikrinama. Vadinasi, ES gamybos kaštai yra didesni ir dėl to atsiranda dempingas. Dėl ryžių mes labai vertiname jūsų pastangas, bet bėda yra ta, kad gamintojai jau metų metus kenčia. Tuo metu susitarimo poveikis nebuvo įvertintas. Mes nepasižiūrėjome, kaip Azijos ryžiai paveiks Europos rinką. Dabar jau mokame atitinkamą kainą. Kokiegi tada būtų sprendimai? Aš žinau, kad e, tai e, patenka į Žemės ūkio direktorato įgaliojimus. Bet e, Čia mes kalbame apie muitinių darbą ir tai, kaip kiekviena valstybė narė atlieka patikrinimus. Toliau regionai, valstybės derasi dėl protokolų. Deramasi ne vien dėl bendro susitarimo, bet ir dėl protokolų. Ir šiuo atveju yra taikomi kiti reikalavimai. Mes dar neturime susitarimo su JAV ir greičiausiai neturėsime per šią kadenciją. Tačiau mes norėtume sužinoti, ar į ES patenkantis apelsinai perina kažkokius muitinės taškus, ar yra tikrinami. Nes mes eksportuodami į JAV turime pereiti kontrolę, turime pereiti visas patikras ir dėl to mūsų ūkininkai nori apginti savo teisės. Ačiū pirmininkė, panas Agniu. Dėkoju, kad atvykote, pane Clark. Ir šiek tiek slegia dalyvių skaičius, turint omenyje, kokios aukštos jūsų pareigos. Mane padrasina žinia, kad komisija rimtai vertina uh, galimybę, kad nebus susitarimo su Junktinė karalystė. Jūs patikėte mums skaičius, mes kalbame apie 25 milijardų eurų spragą maisto produktų kontekste. Čia apskaičiavus, kiek maisto parduoda Junktinė karalystė Europai ir kiek Europai Junktiniai karalystiai. Šis sektorius ES sukuria labai daug darbo vietų. Aš viliuosi, kad tie, kurių darbui iškilo grėsmė dabar, darys spaudimą ponui Junkeriui, ponui Barnie ir išryškins tikras problemas susijusias su politika, nes mums reikia pragmatinių sprendimų. Aš tikiuosi, kad pagaliau ta žinia bus girdima dabar visi yra gazdinami Junktinėje karalystėje. Yra kalbama apie didžiulį maisto trūkumą, e, nebe sugebėjimą gauti vaistų, bet jūs žinote, kad e, mes turime sustarimus su PPO ir kitomis pasaulio šalimis. Ir kaip suprantu, jūs vaistų į tą šalis neeksportuojate, taip pat neeksportuojate maisto. Uh, Ar čia taip jau viskas sudėtinga, kad neįmanomas toks eksportas? E, visgi Junktinė karalystė eksportuoja vaistus į ES ir tie vaistai visiems yra reikalingi. Aš tikiuosi, kad bent jau šią prasme bus greitai susitarta per ateinančias dvi savaitės. Dėkoju. Liuozo, ačiū ponė pirmininkė. Labai trumpai aš norėčiau pasakyti, kad Europos ūkininkai nėra įtraukiami į susitarimus su JAV. Tačiau vis tiek yra amerikietiška soja eksportuojama į Europą. 112 procentų per atitinkamą laikotarpį. Taigi, žiūrėsime, kiek to importo bus ateityje. Amerikietiška soja visiškai netitinka žūp keliamų tikslų, tai yra suverenumas ir maisto autonomiškumas. Taigi, apsirūpinimo maisto autonomiškumas. Taigi, komisija primeta dar daugiau reikalavimų mūsų ūkininkams susijusių su ekologiškumu ir taip juos baudžia. Taigi, kodėl žemės ūkio sektorius nepatenka į į laisvos priekybos susitarimus, kai tam sektoriui kyla didžiulė rizika. Ir kodėl jūs mūsų ūkininkams visuomet taikote aukštesnės normas, tokias, kurių visiškai netaiko, nėra taikomas trečių šalių ūkininkams, ir jų produkcija laisvai patenka į ES. Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, czas dla Pana. Labai ačiū. Dabar žodis Jums, ponė direktorių. Ačiū. Aš pasistengsiu atsakyti į visus užduotus klausimus. Pirmiausia, JAV. Komisija ketina neįtraukti žemės ūkio į būsimas dėrybas su JAV. Dėl to susitarė pirmininkas Junkeris ir prezidentas Trumpas. Mes ir laikomės šio susitarimo. Mūsų įgaliojimuose nėra žemės ūkio. Aš tikiuosi, kad tai yra aišku. Toliau soja iš JAV. Mums reikia sojos. Yra būtina mūsų gyvulininkystės produkcijai. Bet e, štai kas vyksta e, Brazilijos ir Argentinos sojų pupelės buvo pakeistos amerikietiškos sojos, nes e, ji yra maždaug 15 procentų pigesnė. Ne anksčiau rinka natūraliai reaguoja į tą faktą, kad nebuvo leista JAV eksportuoti sojos į Kiniją. Toliau panas Hausen kalbėjo apie problemas susijusias su Japonijos susitarimu. Aš nemanau, kad yra kažkokių rimtų įgyvendinimo problemų. Šis laisvosios priekybos susitarimas tik įsigaliojo. Tiesa, kad Japonijos importuotojai na, turi tokį trumpą laiką, per kurį gali paprašyti licencijos importuoti sūrį, bet jie žino, kokios yra sąlygos ir jau teikia tuos prašymus dėl europietiško sūrio. Toliau klausėte apie Vietnamą ir riziką nelegalių rastų, kurie atkeliauja į Europą per Vietnamą, per Vietnamo laisvosios prekybos susitarimą. Mes esame sudarę labai rimtą darbo grupę ES ir Vietnamo ir ten yra kalbama apie tai, kaip kovoti su tokiu nelegaliu rastų gabenimu. Šis klausimas buvo aptartas ir Europos parlamento komitete, man atrodo, vakar INTA komitete. Išvada buvo tokia, kad ES gerai bendratarpiauja su Vietnamu, siekdama užkirsti kelią tokiam nelegaliam gabenimui. Galiausiai dėl Merkosūro. Mums reikia pasižiūrėti, kokia bus Brazilijos politika, kaip bus vertinama aplinkosauga ir žmogaus teisės. Tada taryba turės nuspręsti, ar nutraukti dėrybas su Merkosūru jeigu bus nustatyta, kad situacija vienoje iš šių sričių gerokai pablogėjo. Pone Glera, jūs paminėjote tai, kas buvo pasakyta ankstesnėse diskusijose apie citrusinius vaisius trečiosioms šalims netaikomi griežti mūsų standartai, jūs teigiate. Taip nėra. Ar turėtume laisvos prekybos susitarimą ar ne, importas turi atitikti tokius pačius sveikatos ir kokybės reikalavimus kaip ir ES gamintojai. Viskas yra štai taip paprasta. Mes nediskriminuojame. Apelsinai iš Pietų Afrikos turi būti tokie pat saugus kaip apelsinai iš Valencijos. Reikalavimai yra visiškai tokie patys. Mes labai didžiuojamės tais saugumo ir sveikatos reikalavimais, kurie yra taikomi ir vidaus produkcijai, ir importui. Aš galiu pasakyti, kad mūsų sveikatos ir saugos sistema yra pati tvirčiausia ir patikimiausia visame pasaulyje. Kas dar? Ryžiai ir atitinkami saugikliai. Jau prieš keturis metus viena valstybė narė paprašė mūsų pritaikyti ryžių saugiklius tam, kad būtų sumažintas importas iš Kambodžos ir Mienmaro. Komisija atliko studiją ir buvo siekiama nustatyti, ar atitinkamos saugiklių pritaikymo sąlygos, bet išvada buvo ne. Importas tada nebuvo labai stipriai išaugęs. O pasikeitimai ryžių kainos nebuvo susiję su importu. Tokia buvo mūsų išvada remintis faktais ir įrodymais. Situacija šiuo atveju yra kita. Mes taikome tuos pačius kriterijus ir šiuo atveju buvo nustatyta, kad reikia pritaikyti saugiklius importas tiesiogiai veikia Europos gamybą. Todėl ir buvo pritaikyti saugikliai. Aš manau, kad mes turime savo taisyklės taikyti sąžininkai. Jeigu reikia saugiklio, mes jo pasinaudojame. Jeigu sunkumai Europos rinkoje kyla dėl kitų priežasčių, kad ir kokios jos būtų, mes privalome tai pripažinti ir nepriskirti tų problemų importui, jeigu ne importas yra problemos priežastis. Pane Agniu. Jūs bendrų pastabų išsakėte. Kalbėjote apie Junktinės karalystės pasitraukimą tuo atveju, jei nebus susitarimo. Čia, jei nuoširdžiai, ne mano kompetencija, kad aš galėčiau išsamei atsakyti į tokią pastabą. Kaip suprantu, yra siekiama užtikrinti, kad vaistų tiekimas abiem kryptimis tebe vyktų, bet aš tiesiog skaitau laikraščius, kaip ir jūs. Pone Lozo. Jūs nerimaujate dėl žemės ūkio įtraukimo į galimus prekybos sustarimus tarp JAV ir ES. Kaip aš tikiuosi labai aiškiai nurodžiau, komisija nesiūlo įtraukti žemės ūkio. Priešingai mes prašo, norime jo neįtraukti. Aš tikiuosi, kad taryba ir parlamentas tam pritars, nes būtent tai atitinka susitarimą tarp Junkerio ir Trumpo. Dėl to bendresnio klausimo, ar negalime sistemiškai neįtraukti žemės ūkio į laisvosios priekybos susitarimus, atsakymas yra ne. Tam yra daugybė priežasčių. Tam, kad mes atitiktume PPO reikalavimams, reikia padengti maždaug 90 procentų priekybos laisvosios priekybos susitarimais. Daugeliui svarbi tos priekybos dalis yra žemės ūkis. Jeigu atsisakome žemės ūkio, tada krenta tas procentas ir tada mes netitinkame PPO reikalavimų. Antra, daugeliui mūsų partnerių žemės ūkis yra pats didžiausias prioritetas, todėl būtų neįmanoma sudaryti susitarimo, jeigu mes nepadarytume kažkokių nuolaidų žemės ūkio srityje. Ar jums tai patinka ar ne? Aš esu sakęs, kad mūsų susitarimai su likusiu pasauliu apima ne vien tik tai žemės ūkį, jie yra susijęs su investicijomis, viešaisiais pirkimais, paslaugomis. Yra kitų šalių, kitų sektorių, kuriais mes esame susidomėję ir dėl to negalime atmesti žemės ūkio, ypač kai tai yra labai svarbi dalis mūsų partneriams. Kitas dalykas. Žemės ūkis yra svarbi laisvųjų, laisvosios prekybos sustarimų dalis, kadangi mes esame pasaulinis žaidėjas. Aš nekalbu apie tuos sunkumus, su kuriais susiduria ūkininkai, bet mes esame didžiulis eksportuotoja žemės ūkio maisto produktų. Dėl to mūsų reputacija, mūsų maisto produktų reputacija yra labai aukšta besivystančiose šalise. Prieš dešimt metų eksportas sudarė maždaug 7 procentus viso žemės ūkio produkcijos. Dabar tai yra maždaug 12-14 procentų. Vadinasi, šis e, skaičius gerokai išaugo. Ir dėl to mes esame suinteresuoti traukti žemės ūkį į laisvosios priekybos sustarimus, kai kalbame apie keulieną, lyvagių aliejų, aliejų apdirbtus e, produktus ir geografinės nuorodas vyną ir taip toliau. E, tai yra dar viena iš tų priežasčių, kodėl mes e, neturėtume bijoti įtraukti žemės ūkio į būsimus susitarimus. Ačiū, ponė direktoriau. Baigėme aptarti visus darbo tvarkės klausimus, baigėme savo darbą. Norėčiau padėkoti direktoriui ir jums visiems, ypatingai tiems, kurie išbuvote iki galo. Ketvirtadienį šiandieną daugelis jūsų turi išvykti. Taigi, kitas posėdis 29 dieną pusė trijų. Dėkoju, linkiu visiems sėkmingos kelionės namo.